Um, start... Labas rytas, turime pradėti posėdį, nes laikas mus spaudžia, mūsų laukia klausimai šį rytą. Noriu pasakyti, kad koordinatoriai vakarykščiame susitikime prieėmė sprendimus ir jie išdalinti jums. Laikysime, kad jie patvirtinti, jei niekas neprieštarauja. O dabar pereikime prie klausimų. ES bei jos valstybių narių ir Korejos Respublikos laivosvosios prekybos susitarimas. Noriu pasveikinti mūsų svečius, kurie dalinsis savo patirtimi ir žiniomis tarptautinės prekybos srityje. Noriu paprašyti visų kalbėtojų nekalbėti ilgiau nei 10 minučių, kad dar liktų pakankamai laiko ir diskusijoms po pranešimo. Aš tiesiog norėčiau supažindinti jūs su kalbėtojais Stefanas Volkokas, kuris yra kur jis yra, matau, jis yra Londono ekonomikos mokyklos tarptautinių ryšių katedros tarptautinės politinės ekonomikos dėstytojas. Man didelė garbė ir pačiam e, būti e, šios mokyklos nariu. Taip pat jis e, vadovauja tarptautinės prekybos politikos skyriui Ir jis pateiks ES ir Korejos Respublikos laisvos atrakybos sustarimo vertinimą. Labas rytas, noriu e, pasveikinti ir savo kolegą, kuris padėjo renkti šį tyrimą. Turiu pasakyti, kad um, Londono ekonomikos mokyklos užsakymu, e, bendradarbiaujant su Vokietijos ekonomikos institutu, buvo parengta ši analizė. Uh, Tai buvo naujas tyrimas ir mes siekėme pateikti laisvosios prekybos susitarimo poveikio vertinimą ES ir e, Korejos ekonomikai. Šis susitarimas atveria mums naujas galimybės tuo metu, kai Dohos plėtros darbo atvarkės darybos stagnuoja, o JAV ir Korejos susitarimai taip pat dar nėra pasirašyti. Tai yra visa apimantis susitarimas, tikriausia pats ambicingiausias, kurį kada nors ES yra pasirašiusi. Jame numatytas prekių ir paslaugų teikimo liberalizavimas. Šis susitarimas atveria naujas galimybės, kalbant apie naujas taisyklės. Šis e, susitarimas e, dera su pasaulinės prekybos organizacijos e, prekybos taisyklėmis. Jis E, atitinka GATS susitarimo 24 ir GATS susitarimo 5 straipsnį, nes yra numatyti įsipareigojimai teikti paslaugas be tarifinių barjerų. Taigi šis sustarimas atitinka PPO taisyklės, e, nes laikomasi um, techninių prekybos barjerų taisyklių, sanitarinių taisyklių. Yra įdėgiami PPO principai šiame susitarime. Taip pat yra numatytos e, gan griežtos įgyvendinimo nuostatos, apie kurias kalbėsiu vėliau. Yra tokių sričių, kur, e, pavyzdžiui, tokios srities kaip e, konkurencija ar viešieji pirkimai, šios sritys kiek nukrypsta nuo PPO susitarimų, Tačiau galbūt daug svarbiau yra kalbėti apie intelektinę nuosavybę. Ir turiu pasakyti, kad šis susitarimas pralenkia TRIPS susitarimą, ypač kalbant apie geografinės nuorodas. Nes šiame susitarime yra numatyti du registrai e, ir čia atsispindi ir ES vaidmuo daugia šalėse dėrybose ir pasaulinėje arenoje. Kalbant apie laisvosios prekybos susitarimo poveikį, apie jį dar diskutuojama, nes e, kalbama apie paskatas kurios atsiranda ir iš dvišalių susitarimų. Turiu pasakyti, kad dvišaliai susitarimai E, yra labai svarbus paskatų sukūrimo mechanizmas, kuriuo naudojasi dvi šalys. Kalbant apie bendrus E, gerovės e, efektus Korejai ir ES. Turiu pasakyti, kad tas teigiamas poveikis Korejai yra gan e, kuklus, tai yra mažiau nei vienas procentas viso BVP ir mažiau nei 300 BVP ES. Tai yra pirmiausia todėl, kad Koreja naudojasi dar gan griežtomis protestomis protekcinėmis taisyklėmis. Ir daugelis tyrimų, įskaitant ir pačius naujausius, kurie buvo e, išspausdinti šių metų gegužės mėnesį, taip pat pabrėžia e, tą teigiamo poveikio mažą apimtį. Kalbant apie poveikį prekybai, aišku, kad e, teigiamą poveikį pajus daugiau sektorių, nei pajus neigiamą poveikį. Teigiamą poveikį pajus tiek įvairių prietaisų gamintojai, e, farmacijos pramonė, žemės ūkio produktų pramonė, nes padidės eksporto apimtys. Pati naujausia komisijos e, analizė rodo, kad ES prekybos su Koreja apimtis yra 34 milijardai eurų. Turiu pasakyti, kad šis e, tyrimas parodė, e, kokį poveikį darys ir techniniai prekybos barjerai bei uh, um, teisiniai prekybos barjerai įvairiems sektoriams. Turiu pasakyti, kad e, laisvasis prekybos susitarimas, aišku, nepanaikins e, netarifinius prekybos barjerus. Netarifiniai prekybos barjerai ir reguliuojamieji prekybos barjerai ir toliau išliks kai kuriuose srityse, tačiau teigiamas e, prekybos poveikis priklausys nuo to, ar pavyks susitarti dėl netarifinių prekybos barjerų. Poveikis Korejos e, prekybai numatomas e, prekybos apimčių išaukimas iki 23 milijardų eurų. Šiuo metu prekybos e, balansas yra deficitinis ir daugelis um, tyrimų parodo, kad e, suintensyvės arba padidės automobilių prekybos pramonė, taip pat tekstilės ir elektronikos e, pramonė taip pat pajaus teigiamą šios, šios sustarimo poveikį. Visi tyrimai, skaitant pačius naujausius, rodo, kad Korejos tiesioginės užsienio investicijos e, Europos Sąjungoje nėra didelės, tai yra pirmiausia Čekijos Respublikoje ir Slovakijoje. Ir e, šios tiesioginės investicijos e, kartu su tokiu reiškiniu kaip sumažėjusiais e, Korejos eksportais 2006 e, ir 2009 metais e, keisis. Kalbant apie eksporto subsidijas Korejoje, įvairios analizės tyrinėja ir šį poveikį yra apskaičiuojama, kad um, prekybos apimtys išauks 1,5 procentai šioje srityje. Pereikime prie reguliavimo taisyklių. Netarifiniai prekybos barjerai ir e, techniniai prekybos barjerai ir su jais susijusios taisyklės yra keičiamos. Tai visiškai nauji sektoriniai susitarimai e, numatyti automobilių pramonėje, įvairių įrenginių, e, chemijos, e, farmacijos pramonėje. Šie sektoriniai susitarimai teiks naujas galimybes ir keis dabartinius techninius prekybos barjerus bus skatinamas tarptautinių standartų įdėgymas Korejoje, bus įdėgiamas ir trečiųjų šalių standartų e, aspektas. Šiuo metu diskusijos šią temą dar vyksta. Ir šios nuostatos bus įtrauktos ir jų korus, tai yra Korejos ir JAV laisvosios prekybos susitarimą. Turiu pasakyti, kad tai yra pirmasis laisvosios prekybos susitarimas, kai ES bando integruoti į susitarimą ir um, pasaulinius standartus, tokius kaip uh, intelektinių uh, nuosavybės teisų gynimas, uh, geografiniai indikatoriai. Uh, Ir taip pat įtraukiamas ir TRIPS plus susitarimas, jo nuostatos, e, taip pat numatomos sankcijos e, susitarimų pažeidimo atvejais. Kai kuriais atvejais dviejose srityse e, sustarimas netgi pralenkia TRIP susitarimą. Tai konkurencijos srityje čia yra sudarytas paralelinis dvišalis susitarimas tarp ES ir Korejos dėl bendradarbiavimo ir konkurencijos taisyklių įdėgymo. LPS taip pat numato ir skaidrumo subsidijų teikimo atveju aspektus. Kalbant apie viešuosius pirkimus, Koreja ir ES pasirašė dvišalius susitarimus ir šios taisyklės į susitarimą įtrauktos kartu su naujais įsipareigojimais. kurie leidžia laikantis naujų taisyklių sudaryti um, vyriausybės pirkimų viešųjų pirkimų sutartis. Kalbant apie tvarų vystimąsi, susitarime yra integruoti nauji darbo e, tvarkos principai. Ir pirmą kartą šiame susitarime yra įtrauktos nuostatos e, dėl darbo standartų ir oraus darbo remiantis tarptautinės darbo organizacijos principais. Korėja likščiol nebuvo ratifikavusi TDO konvencijos, taigi e, esama tam tikrų spragų šioje srityje, tačiau yra numatytos ir procedūrinės e, priemonės, kurios leidžia įdėkti šiuos e, oraus darbo standartus Korejoje. Kalbant apie laiko grafiką, iškyla klausimas, ar ankstyvas e, susitarimo taikymas atneš naudos. E, mūsų analizėje mes pabrėžėme, kad tokios naudos bus pirmiausia paslaugų sektoriui, tačiau ir mechaninės inžinerijos sektoriuje nes e, šiuose sektoriuose būtų geriau, jei susitarimas būtų pasirašytas anksčiau. Taigi, e, bendrai susitarimas atneš naudos Europos Sąjungai, aišku, reikės dar e, derinti. O kalbant apie bendrą teigiamą poveikį, jis bus gan kuklus Europos Sąjungai. E, kuklus jis bus ir Korejai. Viena iš galimybių būtų teikti prisitaikymo e, fondo lėšas e, tiems sektoriams, kurie bus tiesiogiai paliesti laisvosios prekybos susitarimo. Šio susitarimo nauda priklausys nuo to, kaip efektyviai bus e, taikomi netarifiniai priekybos barjerai numatyti šiame susitarime. Dėkoju. Will... Toliau kalbės Ignacio Garfija, pagrindinis susitarimo dėrybininkas, derantis dėl šio susitarimo ir jis yra vienas iš mūsų svečių, Ignacijo Garfija. Prašom ir prašyčiau laikytis dešimties minučių. Labai ačiū. E, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Davidas Olivan dėl asmenių priežasčių negalėjo atvykti į mūsų klausimą, nors labai norėjo to padaryti. Pirmiausia, pasakysiu pasakysiu, kad labai džiaugiamės e, tyrimo kokybę, tyrimo, kurį atliko Londono ekonomikos mokykla. E, tyrimas yra labai išsamus ir norėčiau dar e, pasakyti, nesiplėsdamas, keturis dalykus ir bandysiu kalbėti kaip galima glaučiau ir pateikti konkrečių faktų. Pirmasis dalykas yra išryškinti potencialą. Uh, pirmojo susitarimo. Aš manau, kad Paskal Kirneis plačiau pakalbės e, tai, kai jis kalbės apie paslaugų sektorių, aš susitelksiu ties gamybos sritimi. E, jeigu pasižiūrėsime į eksportą į Koreją, mes e, eksportuojame mašinas, cheminės medžiagas, automobilių dalis ir vaistus. Šiuose keturiuose sektoriuose Korejos tarifai yra gana aukšti 6-8 procentai. Kai kuriuose srityse vyksta e, labai rimta konkurencija su EPBO konkure, e, šalimis, pavyzdžiui, Japonija ir JAV. Šiuose keturiuose sektoriuose Europos eksporto tarifai bus pašalinti per trejus metus po sustarimo įsigaliojimo. Taigi labai svarbus privalumas bus e, pirmojo susitarimo, e, ypač jeigu žiūrėsime į muitų panaikinimo komponentą susitarime. Antras dalykas, apie kurį norėčiau pasisakyti, yra požiūrio svarba. Požiūrio išplėtoto susitarime sprendžiant netarifinių prekybos barjerų klausimus. Jeigu pasižiūrėsime į automobilių elektronikos ar e, farmacijos sektorius, pamatysime, kad netarifiniai priekybos barjerai dabar egzistuojantis bus identifikuoti tinkamų pramonius, pramonės ryčių ir bus numatytos privalomosios nuostatos e, susitarime pašalinti e, tuos barjerus arba kliūtis dėl automobilių. E, Koreja šiuo metu labai įdomią taiko kombinaciją Europos ir amerikietiškų standartų. E, dabar galvojama, kad reikia e, prisitaikyti konkrečiai mums prie Korejos rinkos, e, o tai gali kainuoti daug automobilių gamintojams. Yra specialus priedas reglamentuojantis automobilių sektorių mes esame e, numatę, kad e, automobilių e, eksporto srityje ES egzistuoja nemažai kliūčių ir Koreja su tuo sutiko ir ketina pritaikyti atitinkamas taisyklės prie standartų. Koreja taip pat taiko atitinkamą reglamentacinį režimą, kuris reikalauja trečiosios parties sertifikavimo, bet e, įsigaliojus sutarimui tai bus panaikinta ir taip, tos nuostos nebus taikomos e, importuotiems automobiliams iš ES. Sustartyje taip pat nu, bus numatytos privalomos nuostatos, e, kuriomis bus siekiama išvengti atitinkamų rizikų. E, pirmiausia, automobilių sektoriuje per 75 dienas e, bus, e, esant ginč, ginčiui, nepriklausoma trečioji šalis turės priimti sprendimą. Panašiai yra susitarime su Pietų Koreja ir jie. JAV elektronikos prekių srityje, televizorių gamybos srityje taip pat tai yra įrašyta, bet e, panašių nuostatų nėra sustarime tarp Pietų Korejos ir JAV. Dar reikia pažymėti tai, kad mes pirmą kartą esame, būsime pasirašęs laisvos priekybos tarimas su Azijos šalimi ir kad ji bus prieimus ES taisyklės. Ta, galiu pasakyti apie automobilius, elektroniką, geografinės kirmės nuorodas ir e, kitus e, šio susitarimo aspektus. Dar vienas dalykas. Šis e, susitarimas bus novatoriško požiūrio atspindys Trumpai e, kalbėjo apie tai Stevenas Vulkokas. Aš vieną dalyką noriu patikslinti. Dėl tarptautinės darbo organizacijos konvencijų mes neapsiribuojame tik tai e, konvencijų, e, kurios ratifikuotos įgyvendinimu. Yra trys įsipareigojimų lygmenys. Vienas - ratifikuoti konvencijas, antras - veiksmingai įgyvendinti šias konvencijas. Uh, ratifikuotas konvencijas ir e, jeigu konvencijos nėra ratifikuotos, tai reikia užtikrinti, kad atitinkami teisės aktai atitpriimami atitinka 1979 m. TDO konvencijos pagrindinės nuostatas. Taigi tiek dėl pagrindinių darbo standartų ir kas yra novatoriška susitarime. Tai yra, kad bus vykdoma stebėsena susitarimo, šių susitarimo sąlygo vykdymo ir kad tai darys pirmiausia pilietinė visuomenė, prekybinės e, profsąjungos, e, verslo atstovai ir e, E, kitos organizacijos. Mes taip pat e, suvokėme labai gerai, kad yra jautrių zonų Europos pusiai ir darybose mes siekėme e, atspindėti sutartyje, susitarime šiuos jautrumus, šis jautras vietas. Pirmiausia, tarifų panaikinimas jautriuose sitise numatytas penkių metų laikotarpis tarifams pašalinti. Uh, Antra yra tam tikros nuostatos dėl kilmės taisyklių taikomų Europoje. Ir trečias dalykas yra numatytas mechanizmas, kaip spręsti problemas, jeigu iškiltų jų dėl tų jautrių klausimų. Ir mes tikimės, kad mechanizmas numatytas susitarime iš tikrųjų numato veiksmingas priemonės spręsti problemams. Taigi tiek aš norėjau pasakyti. Manau, kad tyrimas, kurį atliko ponas Vilkok e, dėl muitų sugražinimo, e, parodo, kad tai yra ekonomikai svarbi sritis ir kad laisvosios prekybos sustarimas duos labai didelės naudos. Ačiū. Thank you, Ignacio. Dėkuoju Ignacio, taip pat ir už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Kitas pranešėjas yra ponas Ivan Kodak. Jis yra Europos automobilių gamintojų asociacijos generalinis sekretorius. Pone Kodak, jis baigė mokslus Kopenhagos universitete. Taip pat studijavo Europos kolegijoje Briugėje, baigė Europos studijų programą. Taigi, ponia Hodak, žodis jums. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Jums visiems už tokią galimybę dar kartą pristatyti mūsų poziciją dėl ES ir Korejos laisvosios prekybos sustarimo projekto. Pirmiausia, norėčiau paminėti tai, kad ES Korejos ir JAV sustarimas dar neratifikuotas, rodo, kad egzistuoja tam tikrų problemų. Taigi, kaip ir nieko naujo neįvyko. Antras dalykas, mes esame labai dėkingi Londono ekonomikos mokyklai už atliktą tyrimą, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ši studija rėmėsi atliktų, atliktais anksčiau tyrimais ir jos rezultatai nėra mums visiškai nauji. Pirmiausia, norėčiau pateikti keletą skaičių turėčiau priminti, kad remiantis ES statistika 33,6 procentai darbų ES yra sukurti automobilių pramonėje. Taigi tos darbo vietos yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su mūsų sektoriumi. Mes tiesiogiai ir netiesiogiai esame įdarbinę 10 milijonų žmonių. Kokiosgi yra tendencijos automobilių pramonėje? Kaip visi žino, mes susidurėme su vis didėjančia globalia konkurencija iš Indijos, Kinijos, Brazilijos ir kitų valstybių. Šios šalis nėra tik konkurentės, jos saugo savo automobilių pramonę. Ir į tą būtina atkreipti dėmesį, kai kalbame apie būsimus laisvos prekybos susitarimus su Kinė ar kitomis šalimis. Taigi būtina pastebėti, kad šios šalis bando apsaugoti automobilių pramonę. Europos Sąjungoje mes matome, kad to nėra. Tuo tarpu, kai šis sektorius yra labai svarbus ES ekonomikai, mes turime išlaikyti gamybos bazę ES, kasgi vyksta šiuo metu, darantis dėl priekybos susitarimų. Matome, kad gamybos bazė persikelia už ES ribų ir dėl šios priežasties ne visuomet yra laikomas įsipareigojimų susijusių su saugumu, aplinkosauga ir taip toliau. Dabar labai trumpai norėčiau pažvelgti į ES ir Korejos laisvosios prekybos susitarimą ir jo poveikį automobilių pramoniai. Automobilių pramonė buvo esminis klausimas darybų metu. Mums yra reikalingas geras sanderis. Jeigu jis nebūtų buvęs pasiektas, tai Koreja niekuomet nebūtų jo pasirašiusi. Ta pripažino ir Korejos vyriausybė, ir Korejos žiniasklaida. Tarifai bus panaikinti tiek Korejoje, tiek ir ES ir mums tai nekelia jokių sunkumų. Dabar norėčiau pabrėžti, kad mums nekelia jokių problemų ES ir Korejos LPS sudarimas, tačiau reikalingas labai aiškus ir subalansuotas susitarimas. Susitarimas dabar nėra visiškai subalansuotas. Taip, komisija yra teisi, kliūtis yra panaikinamos ir aš norėčiau komisijai padėkoti už jų nuveiktą darbą. Tačiau Koreja turi galimybę įvesti naujas kliūtis. Kai žiūrime į apsaugos nuostatas, jos nesuteikia mums jokių garantijų, kad Korejos vyriausybė, Korejos valdžia neįves naujų priekybinių kliūčių. Mes jau šiandien matome tokių pavyzdžių, kai daromės dėl e, CO2 teisės aktų. Taigi darybų metu automobilių sektorius buvo esminis Ir iš esmės derantis dėl šio sektoriaus e, buvo nusileista. Taigi mes korejiečiams atidavome didžiulę rinką, 500 milijonų gyventojų rinką. Automobilių rinka yra 40 milijonų, kurie yra 1,4 automobilių eksportas iš viso. Iš ES 3,4 milijonai, 2 milijonai iš Korejos. Dvi šalis automobilių eksportas. Kausgi yra praėjusių ketverių metų vidurkis. 32 1500 automobilių iš ES eksportuojama į Koreją ir 541 500 automobilių išvežama iš Korejos į Europos Sąjungą. Dvi šalis automobilių eksportas sudaro 1 procentą Europos Sąjungos eksportą. Procentą. Ir kalbant apie Koreją, skaičius atitinkamai yra 15 procentų. Taigi disbalansas yra labai aiškiai matomas ES prekybos prekiamis deficito skaičiuje. Dabar jis siekia maždaug 14 milijardų eurų, tai yra Eurostato duomenys. ES prekybos automobiliais deficitas su Pietų Koreja e, sudaro 3,5 milijardo eurų. Vėlgi tai yra Eurostato skaičiai. Taigi galima teikti, kad ES priekybos automobiliais deficitas siekia 25 procentus viso priekybos deficito. Ir mūsų paskaičiavimais ir kitų institucijų paskaičiavimais šis deficitas auks. Ir tie skaičiai, kurie yra minimi poveikia vertinime, siekia maždaug 5 milijardus eurų. Taigi mes atveriame savo sektorių ir nedarome nieko, kad subalansuotume priekybą automobilių sektoriuje. Nesažininga konkurencija. Aš jau sakiau, kad mūsų pramonė nesipriešina laisvai priekybai. Mes labai pritarėme rinkų atverimo principo taikymui ir taip toliau. Tačiau mes negalime susitaikyti su nesažininga konkurencija. Mes manome, kad muitų gražinimas, kuris yra numatytas Korejai ir niekada nebuvo suteiktas ne vienai BPO šaliai anksčiau, sudaro nesažiningos konkurencijos sąlygas ir mes negalime tam pritarti. Dėl to mes reikalaujame panaikinti muitų gražinimo sąlygą po to, kai bus panaikinti importo tarifai, tai yra praėjus penkiems metams, kai bus panaikinti importo tarifai. Tuo metu turi būti atimta galimybė pasinaudoti muitų gražinimo sąlygą taip pat. E, tai yra blogai ir dėl to, kad sukurtų labai didelį neigiamą precedentą ES derintis su kitomis šalimis. Kokiagi yra e, muitų gražinimo reikšmė ir apie kokius skaičius galėtume kalbėti? Buvo atliktas e, Credit Suisse institucijos nepriklausomas tyrimas ir jeigu mes teiksime, kad vidutinis automobilis eksportuojamas į ES kainuoja 10 tūkstančių eurų, tai muito gražinimas. Muito, gražintino muito suma gali siekti 300-500 eurų už automobilį. Visiškai neseniai priekybos komisijos narys Degucht vieno interviu metu su Frankfurter Allgemeinen pareiškė, kad laisvos priekybos sustarimo tikslas nebuvo atidaryti rinkos vieno, vieno tik iš ES pusės, tačiau svarbu atverti rinką iš, ir Korejos pusėje. Kitas svarbus dalykas yra dvišalė apsaugos sąlyga. Ji turėtų suteikti mums galimybę imtis priemonių kad būtų sustabdytas importas. Tačiau mes nemanome, kad tokia apsaugos sąlyga bus efektyvi. E, dabar apsaugos sąlyga yra ribota dešimčiai metų, tačiau ji neturėtų būti ribota mūsų nuomonė. E, apsaugos sąlyga tikrai neišlygins to disbalanso, kurį sukuria galimybė gražinti muitus. Taigi mes norėtume, kad Europos parlamentas, Europos parlamento nariai ir valstybės narės kitų diskusijų metu patikslins apibrieštis susijusias su galima žala. Komisija čia nemažai nuveikė. Taip pat e, pramoniai turėtų suteikta būti teisė pradėti tyrimus Taip pat reikia dar apspręsti ne vieną ir kitą klausimą. Turime taip pat apsvarsyti ir specialiąją muitų gražinimo sąlygą. Muitų gražinimo sąlyga turi būti veiksminga, ją turi būti įmanoma pritaikyti praktikoje, dabargi to negalima būtų pasakyti. Komisija atliko poveikių vertinimą ir poveikio vertinime yra sakoma, kad ES automobilių pramonė nepasipelnys iš šio susitarimo. E, dar labiau padidės e, deficitas ir prekybos disbalansas. Darbo vietų taip pat sumažės maždaug 1,5 procentų. Čia kalbu apie automobilių pramonę. Ir 1,5 procentai reiškia 30 tūkstančių darbo vietų ir dešimties gamyklų uždarimą. Jeigu automobilių pramonė nori būti perkelta už ES ribų, tai tai yra tiesiog puikus idealus variantas. Taigi mes turime pasirūpinti, kad būtų balansas Europos automobilių pramonės sektoriuje. Taip pat yra kalbama apie 400 procentų eksporto padidėjimą iš ES į Koreją. Mes manome, kad tokį skaičių tikrai neįmanoma pasiekti. Čia turbūt įsivėlė klaida. Manau, kad tokio eksporto skaičiaus ir lygio negalima pasiekti. Netarifinės priekybinės kliūtis Mes turime pasirūpinti, kad korejiečiai neįves naujų netarifinių kliūčių. Ir dabargi tokios galimybės egzistuoja, korejiečiai turi galimybių įvesti naujus barjerus, ypatingai aplinkosaugos ir saugumo srityse. Taigi tiek norėjau pasakyti ir tikiuosi, kad sustarimas bus labiau subalansuotas. Dėkoju, sako pirmininkas. Kitas kalbėtojas yra ponas Paskal Kerneis, Europos paslaugų forumo vykdantysis direktorius. Jis yra teisėjas, specializuojasi Europos teisės srityje. Jis yra dirbęs teisės ekspertų Europos komisijoje ir Europos bankų federacijoje nuo 1999 metų. Jis ir dirba Europos paslaugų forumo vykdomuoju direktoriumi. Taigi prašom, ponė Kerneis. 10 minutes, please. Thank you. 10 minučių. Ačiū labai pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą um, skaityti pranešimą jūsų komitete. Turiu pasakyti, kad um, Europos paslaugų forumas yra organizacija, kurios nariais yra beveik visi E, paslaugų teikėjų ES, kartais e, mūsų forumo veiklą ne visi gerai supranta. Pirmininkas nutraukia ir prašo tylos. Jūs trukdote klausimams, taigi prašau tylos. Ačiū pirmininkė. Taigi e, mūsų formas apima draudimo kompanijas, e, bankininkystę, e, taip pat banko, architektūros, statybų, pašto ir platinimo, energetikos paslaugų, aplinkosaugos paslaugų, telekomunikacijų paslaugų, turizmo paslaugų sektorių. Šie sektoriai yra labai svarbus Europos Sąjungai. Mes žinome, kad paslaugos yra uh, labai svarbios mūsų ekonomikai. Aišku, svarbi yra automobilių pramonė, tačiau leiskite priminti, kad e, kalbant apie paslaugą, 60 procentų e, visų paslaugų teikia privataus sektoriaus įmonės. 65 procentai e, visų darbuotojų dirba paslaugų sektoriai, tai yra šimtas milijonų darbuotojų daug darbuotojų dirba ir tarptautinėse įmonėse teikiančiose paslaugas. Taigi paslaugų sektorius yra labai svarbus. ES ir Korejos laisvosios prekybos sustarimas labai svarbus ir um, paslaugų sektoriui. Per pastarosius penketą metų eksportai paslaugų sektorioje išaugo daugiau nei 42 procentais. Koreja jau dabar yra labai svarbi paslaugų sektoriaus partnerė ES. Panašu, kad ši tendencija išliks ir jei dabar e, panagrinėsime paslaugų sektoriaus augimą ir e, tuos mainus, pastebėsime, kad jie išaugo nuo 2,3 milijardų e, septintais metais iki apie 1,2 milijardų šiais metais. Panašu, kad šis aukimas išliks. Mes tikimės, kad laisvosios prekybos susitarimas e, padės e, labiau suintensyvinti šią tendenciją ir bus naudingas abiems regionams. Taigi, tikimasi, kad per metus e, paslaugų sektoriaus prekybos apimties padidės 10 procentų. Pažiūrėkime, kokie ateities scenarijai tiek Korejoje, tiek Europos Sąjungoje paslaugų prekybos srityje. Jei dabar numatyta 10 procentų didėjimo tendencija, tai Eurostatas vienoje savo analizių e, aiškiai rodo, kad e, prekybos tendencijos su Koreja yra žemesnės nei su visu pasauliu, nes su visu pasauliu prekybos apimtis auga maždaug 12 procentų per metus. Tačiau tikimasi, kad e, paslaugų prekybos apimtis su Koreja liks blogiausiu atveju tokios pačios, galbūt netgi išauks iki 15 procentų. Tai yra e, apie 9 procentais daugiau nei praėjusiais metais. Taigi, kaip matome, e, šis susitarimas bus naudingas abiems regionams. E, Praėjus penkiems metams po e, laisvosios prekybos e, susitarimo įgyvendinimo e, prekybos apimtys išauks 2,2 milijardais eurų. Taigi mums reikia eiti į tas rinkas, kurios auga ir dabar atsiveria puikia galimybė visam paslaugo, paslaugų sektoriui. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ratifikuos šį susitarimą. Paslaugos nėra tik tarptautinė prekyba, e, paslaugos susijusios ir su tiesioginėmis investicijomis. Mes e, suinteresuoti, kad kuo daugiau tiesioginių investicijų būtų skiriama ir Korejai. Mums e, reikia sudaryti bendras įmonės ir investuoti įvairiose pasaulio regionuose. Jei nagrinėtume tiesioginių investicijų srautus Korejoje, tai pamatytume, kad tendencija ir čia yra auganti. Per pastarosius penketą metų Europą kaip regionas investavo 12 milijardų eurų į pietų Korejos ekonomiką galbūt nepakankamai žinoma, tačiau užsienio, tiesioginės užsienio investicijos 74 procentai, tiksliau pasakius, visų ES tiesioginių investicijų nukeliauja į Koreją, Eurostato duomenimis. Tiesa, Koreja e, nelabai palankiai priima e, tiesioginės užsienio investicijas. Ji e, yra 16 e, e, bendroje statistikoje pagal panaudojamas tiesioginės užsienio investicijas. E, šis laisvosios prekybos susitarimas yra labai svarbus, nes jis pagerins sąlygas mūsų įmonėms investuoti Pietų Korejoje. Štai kodėl ES paslaugų sektorius remia šio laisvosios prekybos susitarimo ratifikavimą. Mes e, suprantame, kokią žinę e, e, siunčia automobilių pramonė ir gamybos pramonė, todėl mes remiame apsauginio mechanizmo įgyvendinimą. Tokiu būdu ir pats parlamentas galės prisidėti prie susitarimo įgyvendinimo. E, tyrimo. Reikia pasinaudoti atsiveriančiamis galimybėmis paslaugų sektoriui ir, kaip jau minėjau anksčiau, paslaugų sektorius yra vienas svarbiausių ekonomikos sektorių Europoje. Kitas svarbus dalykas, kurį minėjo ir mano kolega iš Londono ekonomikos mokyklos, šis susitarimas taps precedentiniu ateities laisvosios prekybos susitarimams. Mes žinome, kad tiek pasaulinėje Europos strategijoje, tiek ateities strategijoje yra numatyta sudaryti laisvosios prekybos susitarimus su daugeliu um, šalių. Uh, Jei Europos parlamentas neratifiko šio susitarimo, kaip JAV kongresas, tai nuo to nukentės ir pasitikėjimas Europos Sąjunga, nes e, yra numatyta pasirašyti susitarimus su Peru, Indija, Singapūru, Merkosūru, ir kitais regionais. Taigi šio sutarimo pasirašymas mums yra labai svarbus. Taip pat turiu pasakyti, kad šis susitarimas taps labai svarbia pirmąją iniciatyvą Korejos rinkoje, nes mes pirmieji gausime tą vadinamąją licenciją ir galėsime užimti geriausius rinkos e, segmentus ir tapti konkurencingais Korejos rinkoje. Laisvosios prekybos susitarimas teigiamai paveiks įvairius sektorius. Mums atsivers e, visiškai Korejos rinkos ir mūsų įmonės bus traktuojamos kaip nacionalinės Korejos įmonės. Atsiras teisinis saugumas, kuris yra labai svarbus investicijoms. Um, Dėrybininkai reikalavo, kad mūsų įmonės Korejoje būtų traktuojamas taip pat kaip nacionalinės Korejos įmonės tokiuose sektoriuose kaip kompiuteriai, e, teisinių paslaugų teikimas, e, statybų pas paslaugos, e, kur mes esame su brangovais ir kitose svarbiose sektoriuose. Yra ir kitų sektorių, kurių rinkos šiuo metu dar nėra atvertos. Tačiau turiu pasakyti, kad mes E, nuo labai seniai siekiame to rinkų atvėrimo. PPO dėrybose Urugvajos raunde, e, kurios sudarimai mums yra privalomi, e, Korės indėlis buvo labai žemas. Koreja sutiko dėrėtis dėl um, peržiūrėtos GATT versijos. Ir tai tapo dėrybų baze. Mes panagrinėjome, ką Koreja siūlo kitiems prekybos partneriams, pavyzdžiui, korus rėmuose. Ir pastebėjome, kad dabartinis laisvosios prekybos susitarimas, kuris yra ir prieš jūsų akis, yra teigiamas, nes, e, pavyzdžiui, teisinių paslaugų sektoriuose mums atsiveria visiškai naujos galimybės. galėsime pasinaudoti savo um, naujų statusu, tai yra mūsų įmonės bus traktuojamos kaip Korejos įmonės. Ir Koreja kartu su ES um, dėrėjosi ir dėl peržiūrėtos sustarimo versijos. Manau, kad teigiamą poveikį pajus įvairūs paslaugų sektoriaus įmonės. Ir e, šiandienos žinia yra ta, kad mes prašome jūsų komitetą e, ratifikuoti kaip galima greičiau šį susitarimą, kad jis galėtų įsigalioti. Ačiū. Next, uh, before... Prieš suteikdamas žodį kitam kalbėtojui, norėčiau pasakyti, kad uh, pasisakymų tekstai yra E, padarytos jų kopijos ir bus išplatinti komiteto nariams. Dabar pasisakys ponas Renė Vanslotin, kuris yra Europos chemijos pramonės e, tarybos vykdomasis direktorius, atsakingas už pramonės politiką. Jis yra magistras, baigęs Groningen universitetą pramonės srityje taip pat. Uh, E, jisai yra mm, Europos kolegijos briugė magistras 99 metais, 90-aisiais pradėjo e, dirbti taryboje. Po penkerių metų jisai e, tapo vienu iš vadovų. Dabar žodis jums, ponė Renė Vanslotan. My presentation does not appear to be on the... Atrodo, kad e, mano pasisakymas dingo iš kompiuterio bazės. iškilo šiokių tokių techninių problemų. Ieškomas prezentacijos dokumentas. Okay. Thank you, Chairman. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jūsų komitetui, kad pakvietė chemijos pramonės e, atstovus pakalbėti apie e, ES Pietų Korejos laisvosios priekybos sustikimą. Norėčiau pasakyti, kad pernai spalį buvo parafuotas susitarimas ir chemijos pramonė padarė pareiškimą spaudai, kuriame nuoširdžiai buvo pasveikintas šis faktas. Kadangi tai yra labai rimtas žingsnis į priekį, mes e, labai tvirtai remiame e, susitarimą. Norėčiau pagirti komisiją už tai, kad pasiekė puikų susitarimą chemijos pramoniai. E, norėčiau pradžioje pasakyti keletą žodžių, išiškinti tarptautinės priekybos e, svarbą chemijos pramoniai. Mes esame labai įvairialybė pramonės rytis, gaminame tūkstančius produktų įvairiausių ir neturėsite konkurencingos tekstilės, automobilių, pramonės, nes visos tos e, pramonės šakos naudoja cheminės medžiagas. Iš tikrųjų mes esame e, visų pramonės ryčių viršuje, be kur, ir be mūsų pramonės nebūtų galima užtikrinti modernaus visuomenės gyvenimo. Uh, E, matote iš šios skaidrės, kokia yra svarbi mūsų pramonė išorės prekyba. Matote, kaip lietuojasi prekyba tarp 1995 metų ir 2009 metų. Matote pardavimus šalių viduje, e, eksportą ir pardavimus vidaus rinkoje. Matote, kad e, šalies viduje pardavimai sumažėjo nuo 58 iki 26 procentų. Tuo pačiu metu matote vidaus rinkos svarbą e, chemijos pramoniai. 99 e, metais mes pardavėme tik 27 procentus savo produktų vidaus rinkoje, o 9 metais tai išaugo 48 procentų trečia, eksportas trečiasias šalis nuo 15 procentų 95 metais išaugo iki 26 procentų 2009 metais. Taigi 25 procentai, 26 procentai mūsų pardavimų vyksta išorės rinkoje. Dėl to laisva priekyba yra nepaprastai svarbi mūsų pramoniai. Mes norime, e, kaip galima, geresnės priegos prie kitų rinkų. E, kitoje skaidrėje matote grinuosius prekybos srautus su pagrindiniais ekonominiais regionais. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo zona yra labai svarbi mums, e, Azija taip pat. E, pateikti skaičiai rodo, kad pavyzdžiui prekyba su jungtinėmis valstijomis prilyksta maždaug 50 milijardų eurų. Dar vieną pavyzdį jums pateiksiu iliustruodamas e, šiandieninę padėtį. E, egzistuoja e, tarifai nustatyti svarbiausiams prekybos partneriams šiandieną. Jeigu paimsime tuos 50 milijardų, tai maždaug 3, 3 procentų yra tarifas, tai reiškia pusantro milijardo e, tarifas muito mokestis, kuris e, mokamas vykdant prekybą tarp e, ES ir JAV. E, Jeigu pagalvosime, kad e, vienas trečdalis e, visos prekybos yra vykdomas e, užsienį, tai pamatysite, kad mes e, labai daug sumokama, sumokame muitų. Dėl pardavimų galiu pasakyti, kad E, egzistuoja e, skirtumai tarp šalių, pavyzdžiui, tarp Junktinės karalystės, Italijos. Visoms šalims JAV yra svarbiausia rinka, Kinija taip pat e, tampa labai svarbia partnerė, taip pat ir Japonija. Koreja yra taip pat priekyje tarp mūsų, tarp šalių, kurias siunčiame savo eksportuojamas prekes. Per keletą metų eksportas ir importas e, prekyboje su Koreja išaugo, eksportas labiau augo negu importas. E, nekreipkite dėmesio į žemėjančią kreivę 2009 metais, tai yra ekonominės krizės pasiekmė, bet matote, kad priekybos perviršis su Pietų Korėja sudaro maždaug pusantro milijardo eurų per metus. Taip tariant, mes esame labai konkurencingi prekiaudami su Koreja, Korejos rinkoje. Ką eksportuojame į Pietų Koreją? Pirmiausia, eksportuojame e, bet kokias chemijos prekes, e, neorganinės chemijos produktus, polimerus, e, būtinę chem, chemiją, bet labai daug, ypač daug e, eksportuojame naftos chemijos produktų ir jų derivatų. E, Dėl importo galiu pasakyti, kad importas iš Pietų Korejos e, pirmiausia yra susijęs su polimerais. Pietų Koreja yra labai konkurencinga šioje srityje. Taigi tikimės, kad e, šiame segmente e, Pietų Koreja bus labai konkurencinga ES rinkoje. Reikia pasakyti, kad mūsų chemijos pramonė vis tik tai nebijo tos konkurencijos. Laisva priekyba yra naudinga mūsų pramoniai. Aš jums ką tik tai pateikiu jums pavyzdį, kodėl taip yra. Jeigu bus liberalizuota priekyba chemijos e, e pramonė, tai ta pramonė iš tikrųjų labai išlauš nuo to, nes negaminame visų cheminių medžiagų, o sumažindami importo sąnaudas mes e, sukursime savo palankesnės sąlygas. Vis daugiau šalių dabar pradeda suvokti, kad laisva priekyba chemijos produktais yra e, labai geras dalykas. He, e, Kinija yra labai geras pavyzdys. Stodama į PPO, ji priemė atitinkamas nuostatas dėl chemijos produktų ir tai labai naudinga chemijos pramonė ir kitoms pramonės e, šakoms, kurios naudoja chemijos produktus, nes jeigu tose pramonės srityse bus aukšti tarifai, tai tada e, irgi ne, nebus jokios naudos. Taigi e, Kinija, Indija taip pat e, puikiai supranta šios dalykus ir jie pradeda savo ruoštų liberalizuoti chemijos pramonę. Ir dėl to laisva priekyba yra nepaprastai svarbi mes idealioje situacijoje norėtume, kad prekyba būtų e, liberalizuota PPO kontekste. Susitarimas, š... toks siekis yra labai ambicingas, mes žinome, kad yra tam tikrų problemų, bet uh, E, tik mūsų požiūriu laisvosios prekybos susitarimas e, turės papildomą pobūdžio, kuris mums leis žengti dar toliau negu pagal PPO sistemą. Bet dėl susitarimo e, laisvosios priekybos norėtume pasakyti keletą dalykų. Mes norėtume, kad tokie susitarimai būtų sudaromi ne su bet kuo, bet su šalimis, kurios turi realų ekonominį potencialą ir reikia šalinti įvairius barjerus prekybai, tiek tarifinius, tiek netarifinius bet mes nenorime, kad kažkas būtų išstumtas iš rinkos dėl to, kad sudaryti tokie susitarimai su pagrindiniais e, prekybos partneriais. Pavyzdžiui, kas atsitiko su prekyba su Meksika po e, susitarimo su Šiaurės Amerikos šalimis. Mes praradome paskui prekiaudami su Meksika. E, Mūsų svarbiausi prekybos partneriai yra JAV, Japonija, Kinija, Merkosur, Pietų Koreja, Indija, ASEAN, Ukraina ir mes norime laisvos prekybos sustarimų su visomis šiomis šalimis, bet e, kalbėdami apie JAV ir Japoniją sakome, kad nebijome konkurencijos, tai yra gerai pramoniai, mes tapome labai veiksmingi dėl konkurencijos ir pasirengėme globalizacijai labai neblogai Mes e, tapome labiau novatoriški, labiau sutaupo, daugiau sutaupome energetikos išteklių ir tapome pasauliniais lyderiais. Komisija turi pasižiūrėti į prekybos ryšius ir galimus ateities partnerius, reikia žiūrėti, ką kitos šalis e, daro, reikia darytis dėl kilmės taisyklių. Kaip sakiau, su Pietų Koreja mūsų sektoriai sustarimas bus palankus. Mes taip pat turime užsitikrinti, kad e, mes e, pirmiausia žiūrėsime į svarbius dalykus, o ne į tuos, kurie trukdo susitarti. Taip pat reikia galvoti, kad nebus e, jokių išimčių pramonėms tarifams. Dar vienas dalykas susijęs su šiuo susitarimu yra subsidijos, eksporto mokesčiai, dviguba kainodara. E, darybose siekiama pašalinti problemas dėl šių visų dalykų ir komisija puikiai čia dirba. Ir iš tikrųjų mes neturėtume tapti e, sąskaitų apmokėtojai kitiems sektoriams, kurie nėra liberalizuoti. Taigi, e, man atrodo, kad šis sustarimas yra geras, jis leis mums įgyti konkurencinį pranašumą dėl kitų šalių atžvilgių, dėl, bus daug nuostatų dėl intelektinės nuosavybės teisių ir kitų dalykų. Kaip mes, e, kaip sakiau, esame labiau pažeidžiami polimerų srityje, bet komisija labai gerai čia dirba, jinai numatė trijų etapų liberalizavimą šioje srityje ir net nežiūrint e, krizės pasiekmių mes e, galvojame, kad išgyvensime. Dar noriu pasakyti, kad šis susitarimas yra labai svarbus kitiems mūsų partneriams, nes daug kas priklausys nuo mūsų sėkmės čia, kitaip, jeigu nesusasime dėl e, šio susitarimo, tai kiti mūsų prekybos partneriai mumis mažiau pasitikės. Dėkuoju. Paskutinis pranešėjas mūsų sąraše yra ponas Roland Schneider. Jis yra EBPO profsąjungų patariamojo komiteto e, vyresnysis patarėjas e, politikos klausimais. Taip pat dalyvauja Vokietijos profsąjungų asociacijos veikloje, sprendžia socialinius, ekonominius klausimus, taip pat užsima mokymo ir švietimo klausimais. Taigi, ponė Šnaideri, žodis jums. Sveiki atvykę. Dėkoju už galimybę pasidalinti su jumis savo mintimis susijusiamis su laisvosios priekybos susitarimu tarp ES ir Korejos. Man labai malonu pristatyti e, profsąjungų patariamojo komiteto ekonomistų nuomonę. Jie dažnai kalba apie rinkos iškraipimą. Tačiau mūsų e, organizacijoje dirba ir nariai iš Korejos. Dėl to mes esame susipažinę su tuo, kas realiai vyksta Korejoje. Pone pirmininkė, buvo jau pasakyta, kad ES Korejos laisvosios prekybos sustarimas yra labiausiai išsamus visą apimantis sustarimas kada nors sudėrėtas ES. Kalbant iš profsąjungų pusės, reikėtų pasakyti, kad svarbios yra 13 ir 15 susitarimo straipsniai. Šie straipsniai turėtų padėti atitikti Tarptautinės darbo organizacijos standartus ir TDO tinkamo darbo visiems darbo tvarkę. Jie numato stebėjimo mechanizmus, taip pat numato galimybių ir pilietinės visuomenės bei verslo organizacijų ir profsąjungų dalyvavimui. Profsąjungoms pagrindinis klausimas yra toks ar mes galime tikėtis, kad Korejos institucijos rimtai vykdys atitikties su TDO standartais ir tinkamo darbo standartais įsipareigojimus. Tai yra 13 straipsnis. Kad galėtume atsakyti į šį klausimą, reikia atžvelgti į Korejoje atliktus, atliktas reformas per pastaruosius du ar tris dešimtmečius. Taigi tos įvykdytos reformos tikrai nuteikia optimistiškai. Kalbant apie Koreją, norėčiau pakomentuoti keletą 13 straipsnio nuostatų. Jūs turbūt pastebėjote, kad kai kurios iš mūsų organizacijų paskelbė pranešimus spaudai, kuriuose teigia, kad profsąjungos džiaugiasi tuo, kad darbo standartai ir tinkamo darbo nuostatos yra įtrauktos į 13,6-13,4 straipsnio punktus. E, tokiu būdu bus bandoma įgyvendinti, veiksmingai įgyvendinti TDO susitarimus. Mes taip pat džiaugiamės, kad nebus susilpnintas darbo organizacijų vaidmuo, skatinant priekybą. Bent jau taip aš pats interpretuoju šį straipsnį. Koreja prisima įsipareigojimus dėl pagrindinių darbo standartų pripažinimo ir atitikties ir tai labai aiškiai prieš pastatymą darbo reformai ir pramoninių santykių reformai. The Economist visai neseniai pranešė apie profsąjungų situaciją Korejoje. Ir tame straipsnėje labai gražiai apibendrinamos uh, prezidento partijos pasiūlytos reformos, kurioms pritarė Korejos nacionalinė asamblėja. Taigi, The Economist nuomonė buvo sutarta dėl priemonių, kurios susilpnina profsąjungas ir padidina konkurenciją tarp profsąjungų. Turbūt reikėtų pasakyti, kad Korejos valdžia pastarojų metų taiko ir represinės formos priemonės. Ir būtina pasakyti, kad labai daug profsąjungų aktyvistų buvo sulaikyti vien dėl to, kad vykdė įprastinės profsąjungoms užduotis siekia, pavyzdžiui, dėrėtis dėl darbo sąlygų arba darbo atlygio. Remiantis naujausiais duomenimis gautais iš Korejos per pastaruosius 12 metų, noriu pabrėžti, per pastaruosius 12 metų, nes tai yra labai svarbus laikotarpis, trys prezidentai vadovavo šaliai per šį laikotarpį, taigi per šį laikotarpį profsąjungų skaičius sudarė 2200. Ir jeigu penktadienį kalbėčiau su Korejos atstovais, jie manęs paklaustų, kiek aktyvistų buvo sulaikyta Prancūzijoje, pavyzdžiui. Ir tada būtų pradėta kalbėti apie įvairius vykusius streikus. ir kurioje paslaugos dar ne visuomet atitinka TDO standartus. Korėja taip pat ne visuomet paiso EBPO nurodytų rekomendacijų. Taip pat nesiekia atitikti EBPO nustatytų gairių. Tai yra tam tikros teisės priemonės, kurios skatina įmonių socialinę atsakomybę. Koreja nesijėmė jokių priemonių, kad įgyvendintų EBPO gairias dėl Korejos verslo įmonių veiklos užsienyje. Taip pat, ponė pirmininkė, reikėtų pasakyti, kad 13 skyriuje numatytos nuostatos yra atspindėtos G20 vykusiame susitikime Pittsburgė pareikštose išvadose. Kita mano skaidrė kalba apie Tarptautinės profsąjungų konfederacijos paskelbtą ataskaitą. Ataskaita yra susijusi su žmogaus teisų pažeidimais. Aš detaliai jos nekomentuosiu, tačiau norėčiau pasidalinti su jomis bent jau antraštinėmis šios ataskaitos susijomis su Koreja dalimis. Taigi vyksta represyvi profsąjungų veikiančių Korejoje veikla. Jeigu profsąjungos griebėsi streiko kaip paskutinės galimos priemonės, tai profsąjungų vadovai, nariai ir aktyvistai susiduria su baudžiamųjų persekiojimu ir įkalinimu. Tokios nuostatos yra numatytos Korejos baudžiamojoje teisėje. Ir baudžiamajame kodekse apie streikus kalbama kaip apie veiksmus, kurie varžo ekonominę veiklą. Taip pat yra kalbama apie viešąjį sektorių. Valstybės tarnautojai Korejoje negali visiškai atitikti pagrindinių darbo standartų. Ne visiems valstybės tarnautojams leidžiama prisijungti prie profsąjungų veiklos. Ir taip pat nėra sudarytos galimybės dėrėtis dėl kolektyvinių susitarimų. Taip pat yra kalbama apie žmogaus teisės. Dažnai pasitaiko, kad Korejos darbdaviai atleidžia valstybės tarnautojus remiantis tuo, kad jie dalyvavo profsąjungų veikloje. Siekia taip pat pareikšti savo politinius įsitikinimus valstybės tarnautojai negali prisijungti prie politinių partijų, negali būti politinių partijų aktyviais nariais. Visai neseniai buvo bandoma atleisti 24 pedagogus, kurie tiesiog dalyvavo profsąjungos surinktame mitinge, kuriame buvo kritikuojama vyriausybės politika švietimo srityje. Pone pirmininkė, paskutinis dalykas yra vyriausybės kišimasis į profsąjungų veiklą. Koreja nepaiso TDO rekomendacijų, Koreja taip pat nepaiso ir stebėtojų, e BPO stebėtojų pareikštų rekomendacijų. Jūs turbūt žinote, kad Koreja 96 metais tapo EBPO nare bet dėl vykdomos politikos EBPO nusprendė taikyti stebėjimo priemonės Korejoje, kad Koreja paisytų darbo standartus ir pramoninių santykių standartus. Deja, tokios pastangos buvo nutrauktos, stebėjimas yra sustabdytas, nepasiekus pagrindinių tikslų. Aš jau baigiu, ponė pirmininkė, ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad profsąjungos tikisi, kad ES institucijos rimtai žiūrės į visapusišką e, laisvos prekybos sustarimo nuostatų su Koreja įgyvendinimą. Taip pat bus panaudotos kitos koleginės priemonės, spaudžiant Koreją įgyvendinti svarbias nuostatas numatytas susitarime. Ir tikimės, kad tai prisidės prie laisvos prekybos. We have a vote. 10.35 numatytas balsavimas, todėl dabar mums liko mažiau nei 25 minutės jūsų pastagoms ir klausimams. Tačiau, aišku, diskusijams laiko dar yra. Dabar suteiksiu uh, žodį mūsų pranešėjui Robertui Stardį, ir Pablui, kuris yra prekybos apsaugos priemonių pranešimo pranešėjas. Tai Vėliau suteiksime galimybę profesoriui Vulkokui ir kitiems kalbėtojams sureaguoti į klausimus. O aš norėčiau paprašyti, kad e, komiteto nariai užduotų trumpus klausimas. Dabar Robertui Stardį žodis, trys minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė, man nereikės trijų minučių. Noriu padėkoti visiems pranešėjams atvykusiems į šiandienos e, klausimus. Aš e, ir praeitie esu girdėjęs jūsų pasisakymus įvairiais klausimais. Manau, kad jūs, aš pritarčiau jūsų pozicijai. Pone Kernais, gal vėliau galėsite atsakyti man raštu į klausimą, jei nespėsite dabar. Korejos prekybos ministras apsilankęs e, Europos parlamente dalyvavo mūsų posėdėje ir aš paklausiau dėl finansinių duomenų paslaugų. Jis kalbėjo apie specialųjų susitarimą. E, šiuo metu šis sektorius yra labai uždaras. Noriu paklausti, ar vis dėlto tas susitarimas buvo sudarytas ar ne, ar šis sektorius ir toliau išlieka labai uždaru. <clears throat> Ačiū. Pone pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad šis laisvosios prekybos sustarimas bus labai naudingas tiek Europai, tiek pačiai Korejai. Aš galvoju apie privalumus prekybai. Mes visi turėtume juos išvelgti. Aš visada buvau labai aktyvus laisvosios prekybos gynėjas, ypač ekonominės krizės akivaizdoje. Ypač pritariu aš tokiems laisvosios prekybos sustarimams, kurie yra gerai subalansuoti abiejų susitarančių šalių atžvilgių. Noriu grįžti prie komisijos minties. Komisijos atstovas kalbėjo apie um, teigiamą poveikį trečiųjų šalių piliečiams, kuris uh, atsiranda pasirašęs laisvosios prekybos susitarimus. Uh, pavyzdžiui, laisvosios prekybos susitarimas uh, su Kinija būtų daug naudingesnis dėl to, kad prekybos apimtys su šia šalimi yra daug didesnės nei su Koreja. Tačiau su Kinija dar negalime dėrėtis dėl laisvos prieigos prie Kinijos rinkos. Būtų įdomu sužinoti, kaip Jūs vertintumėte ES ir Kinijos santykius ir galimybę sudaryti laisvosios prekybos susitarimą su Kinija. Galbūt reik, turėtume, galėtumėte pakomentuoti ir kitą dalyką CO2 um, nuostatos Korejoje, ar Koreja keis teisės aktus. Uh, šioje srityje ir kaip vertinate Korejos ir JAV eksportą? Groups, starting... Dabar politinių frakcijų atstovų pasisakymų pradėsime nuo APP. Uh, SND. Ne vis dėlto socialistų ir demokratų atstovas Langė. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Išklausęs e, pranešimus suvokiau, kad esama didelio skepticizmo dėl sutartų su Koreja sustarimo nuostatų. Abejojama, ar jos bus tikrai įgyvendintos. Noriu paklausti, tiek automobilių pramonės, tiek chemijos pramonės atveju e, buvo sakyta, kad nereikėtų panaikinti netarifinių prekybos barjerų. Kaip vertinate šią mintį? Ir taip pat noriu paklausti, ar yra numatytos tam tikros apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, nuo 85 metų ES gali eksportuoti savo automobilius, tačiau ji buvo skatinama atsisakyti netarifinių prekybos barjerų, tačiau vis dėlto tokie barjerai vis dar buvo, tiek pavyzdžiui diskriminavimas ES automobilių atžvilgių arba dabar dėl CO2 leidybos aktų. Taigi, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad netarifiniai prekybos barjerai bus panaikinti, nes jie prekybai daro daug didesnį poveikį nei muitai. Antrasis klausimas susijęs su pagrindiniais darbo standartais. Susitarime yra numatytos e, tam tikros nuostatos susijusios su pagrindiniais darbo standartais. Kaip Jūs ketinate užtikrinti, kad tų nuostatų tikrai bus laikomasi, ypač kalbant apie e, galimybę e, Korejos teisės aktuose panaikinti draudimą profsąjungoms streikuoti arba kitaip tariant streikus vertinti kaip baudžiamąją veiką? Thank you. Pavel, pa... Ačiū. Pavel Zalewski, EPP, kuris yra taip pat šio komiteto vicepirmininkas. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Diskusija tikrai buvo įdomi ir ji parodė, kad ši tema yra labai sudėtinga, kompleksinė ir laisvosios prekybos susitarimas gali įvairiai paveikti įvairius pramonės sektorius. Šis sutarimas tikriausia bus labai naudingas pirmiausia paslaugų sektoriui. Įdomu, kaip e, šis susitarimas paveiks finansinių paslaugų sektorių. Mes žinome, kad yra ir kritikuojančių, ir prieštaraujančių šiam susitarimui. Pavyzdžiui, motorinių transporto priemonių gamintojai nepalankiai vertina šį susitarimą. Taigi įdomu, e, kaip susitarimas paveiks e, visą ES e, ekonomiką. Mm, norėčiau paminėti ir technologijų, inovacijų, mokslinių tyrimų sritį. Ar mes sugebėsime ilgalaikėje perspektyvoje išlaikyti tą vadovaujamąjį vaidmenį lengvųjų automobilių srityje. Ar mes tiesiog atversime ES rinką Korejos gamintojams? Taigi į šį klausimą reikėtų atsakyti. Ir šis atsakymas bus svarbus ir balsuojant dėl paties susitarimo. Noriu paprašyti užduoti klausimą neilgiau nei dvi minutės. Alde frakcijos vardu, ne? Žaliųjų frakcijos vardu Šatel. E. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Mane vis stebina galimos analizės ar galimi e, tokio laisvosios prekybos susitarimo e, vertinimai. Nes lab, dažnai vertinama, kaip vienas ar kitas susitarimas paveiks e, rinką, tačiau nevertinama, kaip jau pasirašyti susitarimai paveikė. Aš pats esu iš pietų E, Prancūzijos ir mes eksportuojame keulieną, na, o jei jūs apsilankysite pietų Prancūzijoje, tai pastebėsite, kad e, čia daugelis darbo vietų buvo prarasta todėl, kad um, žemės ūkio pramonė suintensyvėjo. Žmonės dabar uh, turi pirkti vandenį buteliuose ar kitose talpuose ir negali gerti vandentiekio vandens, nes jo kokybė suprastėjo suintensyvėjus žemės ūkiui. Yra ir kitų pavyzdžių, į kuriuos neatsižvelgiama darant poveikio vertinimą. Mes kalbame apie apsaugos priemonės automobilių pramoniai. E, tačiau iškyla klausimas, ar mes e, tinkamai apsaugojome automobilių pramonę likščiol. Na, galima kalbėti apie teigiamą 50 milijonų eurų e, prekybos apimties padidėjimą automobilių sektorioje, tačiau ar tai yra daug? Ar tie pinigai buvo panaudoti tam, kad būtų kuriami nauji maži automobiliai, kurie galbūt e, būtų patrauklesni miesto gyventojams. Ne, e, tai neįvyko. Šie pinigai nebuvo investuoti. Mums Reikia, kad būtų remiama automobilių pramonė, reikia, kad ši pramonė prisitaikytų prie naujų aplinkybių ir mums reikia, e, kad ir Koreja laikytųsi tam tikrų CO2 reikalavimų. Uh, uh, Pirminkė, dar porą dalykų. Pirmiausia, dėl automobilių pramonės aš e, neturiu jokio nusistatymo dėl to, nes esu iš šalies, kurioje veikia tiek Europos, tiek Korejos automobilių firmo atstovai. Ir iš tikrųjų reikia viską labai rimtai pasižiūrėti. Pirmiausia, į naujų barjerų klausimą, netarifinių barjerų klausimą. Dar vienas dalykas yra muitų gražinimas. Norėčiau paklausti komisijos, ar nėra kokių kitų minčių dėl e, šių dviejų dalykų. Ir dar vienas klausimas. E, e, E, chemijos pramonės atstovui, ar e, paskaičiuota, kokį turės poveikį ryč chemijos produktų importui ateityje. Būtų įdomu išgirsti tai, ar pavyzdžiui yra palygintas eksportas, importas, e, vidaus prekyba Europos Sąjungoje šiuo požiūriu. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū. Janui Zaradil. O dabar Guo vardu ponas Higgins. Dvi minutės. Dėkuoju pirmininkė. Panašiuose klausimuose pirmininkė labai dažnai e, iškyla konfliktas tarp kapitalo ir darbo, bet šį rytą Europos kapitalo atstovai e, atrodo tarpusavyje parodė, kad kovoja, kalba apie vairias jie e, laisvos prekybos su Pietų Koreja e, implikacijas ir matome, kad iškilo prieštarą tarp automobilių pramonės atstovų ir e, privačių paslaugų e, pramonės. Jie laukia, kol viskas bus privatizuota, kol bus galima imtis tam tikrų veiksmų Korejoje įsigaliaus sutarimui. Buvo minėta 30 tūkstančių darbo vietų, kurių, kurių neteks automobilių pramonė Europoje. Ar jūs taip pat, e, taip pat galvojate? Ir kokia būtų pusiausvyra tarp uh, Europos darbuotojų buvom chemijos pramonėje, paslaugų sektoriuje. Sakoma, tai labai gerai pramoniai, bet ką tai reiškia darbuotojams? Norėčiau išgirsti komisijos atsakymą į šiuos klausimus. Taip pat, kokias turės pasiekmes darbo, judėj... darbo judėjimo klausimai. Darbo jėgos judėjimo klausimai. Ir norėčiau paklausti E, dar jūsų pirmininkė kai ko. Mes matėme ataskaitas iš asociacijos ir mūsų pačių pranešimai kelia daug surūpinimo dėl e, darbuotojų teisų Pietų Korejoje, tačiau komisijos atstovas viską e, nuspalvino rožinėmis spalvomis. Taigi, man atrodo, kad tarp idėjos ir realybės atsiranda visuomet šešėlis. Taigi, kas pasikeis sudarius susitarimą Korejos e, darbininkų, darbuotojų gyvenime. Ir aš norėčiau, kad komisija taip pat į šį klausimą atsakytų. Dėkuoju. E, Laisvės ir demokratijos frakcijos atstovas. Nieko iš jų nėra. Tai dabar steiksiu žodį ponui Sustel. Vieną minutę tik tai, nes nebeturime laiko. Dėkui, pirmininkė. Mano nuomonė, neteisinga daryti takoskirą tarp tų, kas pasisako už laisvą prekybą ir tų, kas pasisako už protekcionizmą. Aš už laisvą prekybą, bet manau, kad bet kokia laisvė turi savo ribas. E, tos ribos yra kitų e, laisvė. Be abipusiškumo nėra laisvės ir nėra laisvos prekybos. E, kiti sako, kad tai yra protekcionizmas. Bent jau Korėja visuomet tą sako. Pasiskaitykite laikraščius. Ir aš supratau porą dalykų. Uh, E, šiandien e, po penkių metų e, prekybos deficitas Pietų Korėje bus 5 milijonai chemijos pramonė, jeigu viskas bus gerai, įgaus pusantro milijardo pranašumą. Bet kyla klausimas dėl paslaugų perkelimo, reorganizavimo ir dar vienas dalykas, bet kuriuo atveju kur kas lengviau yra suaktyvinti paslaugų rinką negu kad e, pramonės rinka. Dar vienas dalykas - darbas, užimtumas. E, komisija nepakankamai pateisino savo požiūrio šioje srityje. Dar turime keletą minučių ir galime dar išklausyti profesorių Bulkoką ir pona Garcija. Turime aštuonias minutės, taigi keturios minutės kiekvienam iš jūsų profesorių. Dėkuoju, pirmininkė. Galbūt aš galiu uh, į porą klausimų atsakyti ir kolegai paskui perduosiu žodį. Uh, uh, klausimas dėl techninių barjerų prekybai, ar turime garantijų. Man atrodo, kad niekur tokių garantijų negalime sutikti numatyti. ES paprasčiausiai turi e, sutikti neįvesti naujų taisyklių, bet visą laiką naujos taisyklės yra įvedamos. Tai yra e, dabartinės tarptautinės prekybos sistemos ypatumas negalima tokių dalykų visiškai užtikrinti, galima tik tai garantuoti, kad e, prekybos priemonės neiškaip neiškaipys pačios prekybos ir šią linkmę dirba PPO. E, dėl poveikio. Tai bus poveikis tam tikras, jeigu pasižiūrėsime į atliktą mūsų darbą ir vertinimą, tai mes e, vis tik tai sakome, kad užimtumui atsilieps susitarimas labai silpnai, bus tam tikro veiklos perkelimo, bet tai susijęs su bet kokiu priekybos susitarimu. Kai kurie skaičiai dėl darbo vietų netekimo automobilių sektoriuje nėra susijęs turi būti vertinami ties, tiesioginių užsienio investicijų padidėjimu Europos Sąjungoje. Dar buvo kalbama apie mechaniką, inžineriją, tai yra sritis, kurioje taip pat atsiras prekybos perteklius, bet e, šios pramonės e, srities atstovų mes šiandien neturime ir tuo apsiribosiu, o dabar kolegai suteikiu žodį tęsti. Drawback. Um, I will speak less because I referred. Aš kalbėsiu mažiau, tik tai paminėsiu, kad jūs gaute mūsų tyrimą ir tame e, tyrime ir ataskaitoje yra labai ilgas priedas dėl muitų gražinimo. Galima užsitikrinti, aukštesnius rodiklius. 10 tūkstančių eurų vertės automobiliui būtų 320 maždaug eurų. Ir tokie skaičiai gali būti galioti dabar ir gali būti panašus ateityje Bet e, taip pat reikia kalbėti apie mažesnius skaičius, šimtas eurų ar net mažiau. Priemonės, kurios numatomas yra beprecedentinės. E, jūs patys turite apsispręsti, kokie iš tikrųjų, kaip vertinti materialų į poveikį, kai kuris nebus toks didelis. O Jeigu norite padaryti tam tikrų kitų išvadų, tai jūs rasite medžiagą, kurią, pasirem, kurią galite pasiremti priedė. O dabar suteiksiu žodį Ignacijui Garcijai penkioms minutėms, kuris uh, apibendrins klausimą. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti į įvairius iškilusius klausimus. Pirmiausia, dėl priekybos subalansavimo. E, CEFIC Tyrimas rodo, kad globalinis prekybos balansas tarp ES ir Korejos pagerės ES naudai ir sieks maždaug 10 milijardų eurų. Taigi dabartinis priekybos deficitas tarp ES ir Korejos ženkliai sumažės. Tyrimai taip pat rodo, kas atsitiko po to, kai EFTA sudarė susitarimą su Koreja. E, priekybos perviršis tarp EFTOS ir Korejos padidėjo penkis kartus. Ir jeigu žiūrėsime į SEFIC tyrimus, tai iš tiesų ES susilauks nemažos naudos. Žinoma, automobilių sektoriuje deficitas gali išaukti, tačiau profesorius Vulkok pasakė, kad tyrimo metu nebuvo atsižvelgta į tą labai svarbų pasikeitimą, kalbant apie Korejos investicijas ES ir trečiosiuose šalyse. Jeigu pažvelgsime į naujausius duomenis, pamatysime, kad Korejos eksportas ženkliai sumažėjo, o Korejos automobilių pardavimas, automobilių, kurie pagaminti, pavyzdžiui, Indijoje, ženkliai išaugo. Dėl kito klausimo. Beje, mes taip pat manome, kad poveikis darbui, užimtumui bus labai menkas. Ir jeigu kils problemų, tikrai turime priemonių tokiams problemams išspręsti. Vienas iš jų yra pristaikymo prie globalizacijos fondas. Kitas klausimas susijęs su muitų gražinimu. Tyrimo priedė yra labai detaliai išplėtotas šis klausimas, mes nesu viskuo sutinkame, bet raginame parlamentarus panagrinėti tą priedą. Dabar poveikis bus vienas, lygus vienam procentui nuo automobilio kainos. Ir vėliau jis gali pakilti iki 2 procentų nuo automobilio vertės. Taigi tiek dėl muitų gražinimo. Ir dar noriu pabrėžti, kad mes išlaikėme kilmės taisyklės, griežtą jų laikymasi visiems pažeidžiamiems sektoriams. Mes išlaikysime ir taikysime griežtai kilmės taisyklės elektroniniams prietaisams, automobiliams ir taip toliau. Netarifinės kliūtis. Ponas Hodak pripažino mūsų pastangas spręsti netarifinės kliūtis automobilių sektoriuje. Tačiau e, mes negalime atsisakyti teisės reguliuoti. Korėja turi teisę reglamentuoti, ES gali taip pat įvesti savo taisyklės. Bet jeigu pažiūrėsime į LPS nuostatas, ten yra numatyta labai griežtų apribojimų, kaip e, tokie reglamentai turi būti ribojami. Ir tos sustarimo nuostatos yra teisiškai saistančios. Norėčiau patikinti poną Hodą, kad Europos komisija ir toliau bendradarbiaus su Europos automobilių pramonė. Kai Koreja įves naujų taisyklių, kurios pakenks mūsų gamintojams mes nedelsdami kreipsimės į Koreją ir spręsime šį klausimą. Kitas dalykas yra CO2 susitarimai. Čia mes turime vienerių metų laikotarpį, kad galėtume susitarti dėl Korejos taisyklių susijusių su CO2 emisijų ribojimu. Ir galiausiai dėl darbo jėgos taisyklių. Aš čia tikrai nepiešiau jokio rožinio paveikslo. Mes žinome, kad problemų egzistuoja, bet galime pasinaudoti šio susitarimo sudaromomis galimybėmis ir toliau išlaikyti spaudimą kad Koreja pagerintų taikomą praktiką. Profsąjungų konfederacijos e, vadovas taip pat labai aiškiai pasisakė šią linkmę. Dėkuoju. Baigiame klausimą. Jis tikrai buvo labai naudingas ir vyko pačiu laiku. Mes išklausėme trijų pagrindinių dalyvių ES ekonomikoje nuomonių. Išklausėme darbuotojų atstovų ir ekspertų bei komisijos nuomonės. Žinoma, diskusijos nenutrūks, bus kalbama apie laisvosios prekybos sutarimą ir vėliau ir turiu pasakyti, kad jau po kelių minučių mes balsuosime dėl šio susitarimo dvišalių apsaugos sąlygų. Taigi dėkoju visiems už dalyvavimą klausimuose ir už jūsų indėlį. Can we see that for sure? They have huge amount of money in that to protect all the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 We must, we must Mes turime tęsti savo darbą. Noriu paprašyti jūsų dėmesio. Norėčiau, kad nutrauktumėte savo diskusijas. O dabar turėtume pradėti balsuoti dėl dvišalės apsaugos sąlygos ES ir Korejos laisvosios prekybos susitarimu. 140, atsiprašau, 130 pakeitimų buvo sulaukta, tačiau šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai susitarė dėl 14 kompromisinių pakeitimų. Norėčiau paprašyti visų dėmesio, o ne komiteto narių norėčiau paprašyti būti kaip galima tyresniems. Could you take your seats, please? Gal galėtumėte susėsti? Starting with the votes. Pradėsime balsuoti. 44, 45, 46, 47 pakeitimai identiški, kas už. Prieš susilaikę priimta. Kompromisinis pakeitimas pirmas. Už prieš susilaikę priimta. Pakeitimas Numeris šeštas už prieš susilaikę priimta. Penkiasdešimt septintasis pakeitimas už prieš susilaikę priimtas. 52 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimta. 54, 5, 56, 58 pakeitimai, identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinsime? Ne, kolega juokauja. Kompromisinis pakeitimas numeris 2 už, prieš susilaikę priimta. Kompromisinis trečiasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Šešiasdešimt šeštasis, šešiasdešimt septintasis, šešiasdešimt e, ketvirtasis e, dviguba V pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. Septintasis pakeitimas. Už prieš susilaikę priimta. Septyniasdešimtasis pakeitimas už prieš susilaikę atmestas. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikę priimtas. Kompromisinis ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaikę priimtas. Penktasis kompromisinis pakeitimas atskiras balsavimas. Taip. Pirmoji dalis už prieš susilaikę priimtas. Dėl Pablo nori pasisakyti? Dėl žodinio pakeitimo mei turėtume keisti žodžiu šut. E, kad, ar kas nors prieštarauja dėl šio žodinio pakeitimo, ne? Mes dabar balsuojame dėl penktojo kompromisinio pakeitimo. Mes balsavome dėl pirmosios dalies. O dabar balsuojame dėl antrosios dalies. E, patariamoji grupė, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 77 pakeitimas ir 78, jie identiški, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 80 prieš, susilaikę, priimtas. 79-81 kas už, prieš, susilaikė, atmetas. Dešimtasis pakeitimas. Ir ne, vis dėlto tik dešimtasis kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 83 pakeitimas už prieš susilaikę priimtas. 84 pakeitimas už, prieš susilaikę priimtas. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimtas. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimtas. Keturioliktasis, kas už, prieš susilaikę patvirtintas. 90 pakeitimas už. 90 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. Septintasis kompromisinis pakeitimas už. Pablas Alba vėl nori žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi noriu pateikti žodinį pakeitimą. Mei turėtų būti pakeistas šut. Ar kas nors prieštarauja septintajam pakeitimui su žodiniu pakeitimu? Ne, prieštaravimų nėra. Tuomet pakeitimas e, padarytas. Balsuojame dėl pakeisto septintojo kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 95, 98, kas už? Prieš? Susilaikę. Atmestas. Pasitikrinsime dėl 95 ir 98 balsavime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. And the vote is... Balsavimas Apsispręskite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirmasis žodinis pakeitimas teiktas langė. Ar kas nors prieštarauja? Ne? Ne, prieštaraujančių nėra. Ar jūs prieštaraujate žodiniam pakeitimui? Ne, prieštaraujančių nėra. Balsuosime už, prieš, susilaikę, priimta. 97 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 16 už, prieš, susilaikę, priimta. 17 už, prieš, susilaikę, priimta. 18 už, prieš susilaikę priimta. Aštuntasis kompromisinis, kas už, prieš susilaikę priimta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Dvidešimt pirmasis už, prieš susilaikę priimtas. Devintasis kompromisinis už, prieš susilaikę Primta. Šimtas antrasis. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis. Atsiprašau, šimtas pirmasis, kas už, prieš, susilaikę, primtas. Antroji dalis Trečias, trečiasis paragrafas už. Ne, vis dėlto jis atkrenta, nes yra kompromisinėme pasiūlyme. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimtas. 103 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. 104, 105 pakeitimai už, prieš, susilaikę, atmesta. 107 už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Kompromisinis dešimtasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimtas. 25 sako pirmininkas už, prieš, susilaikę, priimta. 111 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimtas. 112 pakeitimas, 119, 122 atskiras balsavimas. Ne, pirmiausia balsuojame dėl 112 už, prieš, susilaikę, atmestas. Tai dabar nebalsuosime dalimis, ar vis dėlto balsuosime dėl antrosios pastraipos. Buvo atmestas pirmasis pakeitimas, dėl to dabar neturėtume balsuoti, ar turėtume balsuoti. Taip, aš buvau teisus.

115. Už, prieš, susilaikę atmestą. 121. Už, prieš, susilaikę atmestas. 116 ir 128 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 117 ir kiti identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 26 D, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 27 D, susilaikę, ne, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 28 kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 11 kompromisinis kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 12 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 31 kas už, prieš, Pakartokime, kas už. 31 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 32, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 33 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 34, kas už prieš, susilaikė priimta, 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta, 36 kas už, prieš, susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas antras jį pateikė ponas Langė. Ar kas nors prieštaraus šiam pakeitimui žodžiu? Jeigu ne, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kompromisinis 13 pakeitimas, kas už? prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar konstantuojamosios dalys, konstantuojamų dalių pakeitimai. 39 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 41 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Gal pasitikrinkime 40 pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas priimtas šis pakeitimas. 42 pakeitimas kas už? Prieš. Pakartokime balsavimą, kas už 42 pakeitimą, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas buvo atsiimtas. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar galutinis balsavimas, balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Dabar balsuojame dėl dalinai pakeisto komisijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. E, priimta. Tačiau turime balsuoti ir dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Dar ne. Na, bet jau turėtų balsavimas būti baigtas. Ir vieningai pritarėme rezoliucijos projektui, taigi sveikinu pranešėją ir šešėlinius pranešėjus. Dėkoju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 one minute for the congratulations to the rapporteur. Galime sauliaisti vieną minutėlę, kad pasveikintume pranešėją. Lola Ferrand, maintenant, parce que nous avons le temps. Nous avons 15, 15 minutes. Non, non. Euh, de, de... Yes. Yesterday we. Kolegos. Atrodo, kad labai daug nedisciplinuotų kolegų tarp mūsų yra. Praprašyčiau visų dėmesio. Kitu atveju griežtai paprašysiu jūsų pasišalinti iš salės. Vakar mes buvome priversti atidėti vieno klausimo svarstymą. Tai buvo delegacijos vizito Italijoje ataskaita. Dabar turime 15 laisvų minučių dėl to, kad greitai dirbome, greitai pabalsavome. Taigi aš dabar suteiksiu žodį kolegiai Kristijanai Muskardinį kad ji pristatytų vizito Italijoje ataskaitą. Kristijanas, žodį suteiksiu Jums. Ačiū, pirmininkė. Al 27 di maggio. Gegužės 25-27 delegacija lankėsi Italijoje, Susta, Zalba, Leichtvirdas buvo delegacijos nariais. Mes apsilankėme dviejose regionuose, kurie laikomi vieni produktyviausių, tai Piedmont ir Lombardijos regionai. Mes e, diskutavome su valdžios atstovais, įmonių atstovais, buvo aptarti įvairūs klausimai ir galiu pasakyti, kad aptarėme ypatingai du svarbius pranešimus, tai yra laisvosios prekybos susitarimas su Koreja, e, dabar kaip tik balsavome dėl apsaugos priemonės, taip pat diskutavome ir dėl kilmės nuorodos į ES importuojamiems produktams. Mes e, susitikome ir su Fiato vadybininku Basano Orbasano centre, kalbėjome apie automobilių pramonės ateitį, apie automobilių ekologiškumo problemas, apie hybridinius automobilius ir ES um, automobilių pramonės atstovų santykius su Koreja. E, Šiandien šį rytą buvo kalbėta, kad šis susitarimas yra gan painus. E, susitikome ir su vicepirmininku Konfindustu ir Tronkoni, su ponia Valerija Fideli. Taip pat išklausėme tekstilės e, sektoriaus atstovus. Čia e, buvo kalbėta apie kilmės ženklinimo svarbą. Buvo pabrėžta, kad kilmės ženklinimas yra itin svarbus, norint išlikti konkurencingais e, pasaulinėje arenoje ir e, norint, kad tinkamai būtų informuoti vartotojai. Jo labiau, kad naudojant tekstilės gaminius, E, kurie yra dažomi pavojingomis medžiagomis, atsiranda grėsmė ir patiems vartotojams dėl jų sveikatos. Kaip tik vakar tūkstančiai rūbų ir avalinės vienetų buvo aptikti um, Italijos viename sandėlių. Šie gaminiai buvo pagaminti uh, Kinijoje. Taip pat susitikome ir su e, plieno atstovais. Susitikome su IMF atstovais ir Tenaris atstovais Dalminne regione. Tai yra vienas svarbiausių e, prie plieno pramonės atstovų. Susipažinome su mm, gamybos procesais, taip pat išklausėme viešųjų pirkimų um, srities problemas, kai yra bendradarbiaujama su Kinija. Taip pat susitikome su avalinės sektoriaus atstovais, įmonės Rosetti atstovais. Vienas e, iš brolių Rosetti pabrėžė, kad e, rinka yra perpildyta padirbtais e, Kinijos gaminiais. Buvo pabrėžta, kad tokiu būdu pabrė, pažeidžiamas reglamentas, numatantis būtinybę ženklinti avalinės kilmės šalį. Vizito metu taip pat susitikome su pačiu meru. Taip pat e, susitikome ir su įvairių asociacijų atstovais, su varštų ir veržlių gamintojais. E, taip pat pokalbių metu metu buvo pabrėžta, kad būtina užtikrinti aukštus e, šių produktų kokybės standartus. Susitikome ir su ENI atstovais. ENI yra Italijos energetikos tiekimo agentūra. Buvo kalbėta apie naftos problemas, gamtinių dujų problemas e, ir bendrai apie energetikos sektoriaus problemas. Kalbėjome apie problemas, su kuriomis susiduria energetikos sektorius. Buvo pabrėžta, kad itin e, svarbu susitarti dėl bendros ES energetikos politikos ir įsiaiškinti santykius su Rusija. E, komiteto nariai gali susipažinti su pateikta ataskaita. Aš noriu padėkoti komiteto nariams dalyvavusiems e, šiame vizite. Ypatingai noriu padėkoti už tai, kad vizitas vyko tikrai labai sklandžiai. Turiu pasakyti, kad Ypač mūsų pokalbiai su pramonės atstovės buvo labai naudingi. E, Dėkuoju Kristianai Muskardinį, kuri pristatė ataskaitą apie vizitą. Dar matau keletas, keletą narių delegacijos, ponas Susta, kitus, kas e, norėtų galbūt ką nors pridurti apie vizitą Pablo. Pablo Zauba. Norėjau padėkoti poniai Muskardinį, taip pat norėjau ją pasveikinti, kadangi buvo nepaprastai įdomu lankytis Fiato gamykloje, turėjome galimybę pasižiūrėti tai, kas vyksta į klausimus susijusius su e, laisvos prekybos sutarimu su Koreja ir tai buvo labai naudinga. Manau, kad tai prisidėjo prie mūsų darbo rengiant pranešimą, kurį ką tik patvirtinome. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti poniai Muskartinį ir visiems darbuotojams, kurie rengė vizitą. Noriu padėkoti kolegijai Muskardinį. Vizitas tikrai buvo labai gerai suorganizuotas ir uh, užmėgsti praktiniai kontaktai taip pat buvo labai naudingi. Uh, uh, tai buvo pirmasis delegacijos vizitas ES teritorijoje ir mes pamatėme, kad labai naudinga yra uh, lankytis tam tikrose vietovėse. Dabar esame numatę e, vizitą į Vengriją. Tikiuosi, kad šis apsilankimas taip, pas, taip pat bus labai naudingas. Taigi dėkoju visiems, dėkoju ypač poniai Maskartinį kaip delegacijos pirmininkė, taip pat dėkoju Jums už ataskaitą delegacijos e, vizito. Dabar keletos minučių pertrauką, laukiame viešnios. E, Ispanijos vyriausybės atstovės. Ir prašyčiau jūsų grįžti, likti čia, grįžti, kas išės salę, iš salės, pasiklausyti apie Ispanijos pirmininkavimą ir darbus prekybos srityje. Well, it's uh, time to resume our work. Laikas tęsti darbą. Sveikinu ponę Silviją Iranco, kuri yra valstybės sekretorė atsakinga už priekybą Ispanijos vyriausybėje. Ir ji papasakos mums apie Ispanijos pirmininkavimą e, tarybai ir priekybos reikalus. Taip pat e, sveikinu poną Alfredą Banet, kuris sėdi mano kairėje. Jisai yra priekybos politikos komiteto pirmininkas. Dėkuoju, kad atvykote. Komitetas labai rimtai šiandien dirba ir turiu Jums pasakyti, kad ką tik patvirtinome e, apsauginį reglamentą ES Korejos priekybos tarimo kontekste. Tai yra gera žinia tarybai. O dabar nebesiplėsiu ir suteiksiu žodį Silvijai Iranso. Labai ačiū gerbėmiai pirmininkė, e, Tarptautinės priekybos komiteto nariai. Po šešių intensyvaus darbo mėnesių man labai malonu turėti galimybę uh, šiandien ryte kalbėti su jumis ir papasakoti jums apie Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės rezultatus tarptautinės prekybos komitete. Šių metų sausį ministras Miguelis Sebastianas buvo atvykęs į jūsų komitetą ir kalbėjo apie e, didžiulius iššūkius, kuriuos reiškia mūsų šaliai e, rotuojantis ES ministro rybos pirmininkavimas. Mes e, šešių mėnesių laikotarpį panaudojame tam, kad suteiktume pagreitį institucinį ir ekonominį ES pažangai. Tokia buvo mūsų darbo dvasia. E, kaip žinia, pirmininkaujantį valstybę neturi vykdomosios ar sprendimų prieimimo galios, bet mes vaidiname svarbu vaidmenį planuodami tarybos darbą. Ir aišku, atliekame koordinatoriaus vaidmenį, taip pat ir taikytojo vaidmenį, derintojo vaidmenį. Mūsų pirmininkavimas turi būti vertinamas e, institucinės ekonominės situacijos kontekste. E, tai pirmiausia, čia paminėsiu Lisabono sutarties įgaliojimą ir ekonominę krizę. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, pradėjome dirbti tada, kai vyko ES gilus instituciniai pokyčiai ir e, atsisakė atsirado tam tikros prievolės, mes e, žiūrėdami viską labai atsakingai, ėmėmės savo darbo, mm, pirmiausia žiūrėjome, ką reiškia Lisabono sutarties įsigaliojimas, e, nes e, ji sukūrė pagrindą ES funkcionavimui per ateinančius dešimtmečius. Mes žinome, kad sutartis turės poveikio įvairioms sritims. Mes atlikome sutarties poveikio analizę, tai buvo vienas iš mūsų prioriteto ir aš pati turėjau galimybę keistis nuomonėmis šiuo klausimu su pirmininku Morera Strasbūre praeitą vasarį. Mes susitikome su visų frakcijų atstovais ir po diskusijų e, paaiškėjo, kad ryštas dirbti kartu metų yra bendras, norint sustiprinti ES pozicijas e, tarptautinių prekybos santykių srityje. Ir mes su valstybėmis narėmis dirbame dėl komisijos pasiūlymo reglamentui, dėl įgyvendinimo aktų ir parlamentas taip pat turės patvirtinti šiuos dokumentus. Po daugelio diskusijų tikimės, kad komisija uh, E, pateiks šį pasiūlymą dėl mm, būsimos tiesiog investicinių politikos ir dėl e, priekybos susitarimų. Taip pat mes e, galvojame, kad tai turės poveikio laisvosios priekybos susitarimui su Koreja. Bus daug taisyklių, kurias reikės priimti bendro sprendimo mm, procedūros būdu. Uh, E, mes palaikome daugia šalius ryšius e, daug, ir bendraujame su jūsų komitetu, pirmininku Morėra. Ir mes užsitikrinome pagrindus sprendimų prieimimų procedūrai tarp trijų institucijų. Ekonomikos krizė e, išryškino tarptautinės priekybos aktualumą. Mes iš tikrųjų manome, kad priekyba gali prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo, kad ji gali sukurti naujas darbo vietas, užtikrinti klėstėjimą. Pirmininkaudami mes e, su džiaugsmu pastebėjome, kad iš tikrųjų protekcionizmas nepaėmė viršaus ir tai aiškiai rodo, kad vyriausybės labai brandžiai pasižiūrėjo į krizę ir e, protekcionizmo tam tikri pasireiškimai. Tai, kad nebuvo daug protekcionizmo pasireiškimų, yra susijęs su daugia šalėmis priekybos taisyklėmis. Mes mat, pasižiūrėjus skaičius, matome, kad per pirmąjį e, šių metų ketvirtį 25 maždaug procentais padidėjo priekyba prekėmis tarptautiniu mastu ir tai e, leidžia mums kalbėti optimistiškai ir tikimės, kad e, šiais metais iš vis ši prekyba išauks 9,5 procento. E, prekybos ministrai e, vasarį buvo susitikę, turėjo galimybę aptarti, man pirmininkaujant, tai, kaip galime sustiprinti strategijos Europa 2020 išorinę dimenciją. E, tarptautinės priekybos komiteto nariai taip pat šį klausimą e, apsvarstė gegužės mėnesį. Taip pat pradėjome viešas konsultacijas birželio antrą dieną dėl ES priekybos politikos ir tikimės, kad galėsime paskui parengti komunikatą ir paskelbti jį rūdienį. Mes bendravome su civilinės visuomenės atstovais, raginome juos e, pateikti savo nuomonę, nes tai e, sustiprins mūsų išvadas. Kai kalbame prie Prekybą mes sakome, reikia daugiau prekybos galimybių ir mažiau barjerų. Toks yra mūsų šūkis e, ir šis šūkis lydimas yra įvairių iniciatyvų. Mes ketiname baigti gyvendinti kai kurias iš jų ir pradėti naujas. Europos verslui reikia daugiau galimybių verslui ir tai aktualiu, ak, aktualiau yra negu bet kada anksčiau. Mums reikia taip pat aiškių, gerai numatomų taisyklių, kurių laikytųsi visi šioje srityje. Todėl esame E, pasiūlė daug iniciatyvų šioje srityje. Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, taip pat labai pabrėžė daugia šalį aspektą kaip labai svarbu mūsų prekybos politikos komponentą. E, Priekyba yra labai svarbi sritis ES, mes turime čia plėtoti dialogą. Įvertinome Dohos raundo rezultatus, tai vyko Ženeva 22 gegužės dieną, bet dėje dėryboms tai nedavė naujo postumio, netgi po to buvo surinkta įvairių posėdžių ir komisija pasisakė už tam tikrą konsensusą, tačiau kol kas galutiniai sprendimai nepriimti, nors tikimės, kad kažkas bus padaryta. Nežiūrint šių problemų, dohos darybos tebėra gyvos ir mes tikimės, kad mes galiausiai e, baigsime kažkada darybų E, raundą. Kaip žinia, regionė ir dvišalė darbo tvarkė yra labai ambicinga. Noriu pasakyti, kad mes, Ispanija, pasiekėme savo tikslų didžia, e, bendraja prasme. Dėl Latino Amerikos ir Karibų mes manome, kad egzistuoja, e, kad mes užsitikriname labai svarbius priekybos susitarimus. Jeigu žiais 18 Madride vyko vadovų susitikimas, tai buvo forumas, kur buvo pasirašyti svarbus e, susitarimai laisvos prekybos su Kolumbija ir Peru, taip pat asociacijos susitarimas su Centrinė Amerika. E, susitarimai darybos su Kolumbija ir Peru baigtos buvo kovo mėnesį Ir tai yra pirmas žingsnis į būsimą asociacijos sustarimą tarp ES ir Andų bendruomenės. Aš norėčiau pasakyti, kad man labai malonu pasakyti, kad mes ėmėmės e, deramų žingsnių dėl to, kad Ekvadoras būtų įtrauktas į šias darybas. Asociacijos susitarimas su Centrinės Amerikos valstybėmis apima uh, E, išsamius, plačius prekybos sustarimus, numatančius gana didelį prekybos prekėmis liberalizavimo laipsnį, taip pat apimos, e, apima prekybą paslaugomis, intelektinė nuosavybė ir kitos sritys. Tai leis e, labiau integruoti regioną. Aš esu tikra, kad sustarimams įsigaliojus po to, kai bus baigtas ratifikavimo procesas, jis jau prasidėjo, kad tada atsiras daug verslo galimybių mūsų bendrovėms ir kad tai taip pat prisidės prie socialinės ir ekonominės plėtotės mūsų prekybos partnerėse. Taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija nusprendė tęsti dėrybas dėl asociacijos sutarimo tarp ES ir Merkosur. Šis sprendimas bus priimtas ketvirtą gegužės po to, kai buvo atlikti keli neformalių konsultacijų raundai. Dėrybos e, prieš daugiau kaip penkerius metus buvo sustabdytos, o dabar mes pradėjome, e, atnaujinome jas ir tikimės, kad tai leis mums užsitikrinti didžiausia dvišalės prekybos zona, kurioje gyvena 700 milijonų gyventojų. Ir mes tikimės, kad nežiūrint sunkumų ir iššūkių, e, dėrybos e, gana greitai baigsis sėkmingai. Pirmas e, dėrybo etapas vyks kitą savaitę Buenos Airėse. Dabar perinu prie Barcelonos proceso Viduržėmio jūros sąjungos. Mes labai daug dirbame, kad sustiprintume ekonominę integraciją ir prekybą, taip pat investicijas Euro viduržėmio viduržėmio jūros e, teritorijoje. E, kovo mėnesį Granadoje vyko pirmasis sutikimas aukščiausio lygo tarp ES ir Maroko. Ir tai, manoma, buvo tam tikro etapo pradžia, kuris užtikrins glaudžius santykius tarp ES ir Maroko e, pagal pažangesnio statuso sistemą ir šis darbas tęsis perėmus pirmininkavimą Belgijai. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad Viduržėmio jūros sąjungos sekretoriatas Barcelonoje jau pradėjo veikti. Mes taip pat labai daug dirbame, kad e, baigtume dėrybas su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba. Kaip e, žinia, e, klausimas dėl eksporto mokesčių yra lemiamas veiksnys, norint išlaikyti Europos verslo konkurencingumą. Mes tikimės, kad e, likę e, skirtumai tarp abiejų pusių, kaip galima greičiau, bus pašalinti. Dabar dėl ASEAN. E, mes turime pirmiausia išiškinti, pabrėžti dvišalį aspektą. Vyko du darybų etapai tam, kad būtų galima pasirašyti laisvos priekybos sutarimą su Singapūru ir taip pat mes galvojame, kad vyks e, tolesnės darybos su Vietnamu ir kitomis regiono šalimis kaip Malazija. Mūsų galutinis tikslas yra pasirašyti sutarimą su regionu. Laisvosios priekybos sutarimas su Koreja sudarė mums galimybę geriau suvokti e, Lisabono staties poveikį ir šiek tiek paeksperimentuoti. Taip pat turėjome galimybę e, nuolatos palaikyti konstruktyvų dialogą šiame kontekste su Europos parlamentu, pirmiausia dėl dvišalės apsauginės nuostatos. Gegužės mėnesį komisija perdavė tarybai pasiūlymą dėl pasirašymo ir gyvenimo šios, šio laisvosios prigybos susitarimo. Mes tikimės, kad Europos parlamentas e, E, šį klausimą išspręs ir tokiu būdu e, atvers galimybę e, pradėti laikinai šio sustarimo įgyvendimo. Dėl Azijos galiu pasakyti, kad vyko du dėrybų etapai dėl laisvosios prekybos sutarimo su Indija. Šis sutarimas labai rūpi Europos Sąjungai. Mes iš tikrųjų manome, kad Europos verslui čia atsivers didžiulis potencialas, jeigu E, pasirašysime laisvosios prekybos susitarimą su Indija. Taip pat plėtojame santykius su Kinija, e, dirbome ties rinkos prieigos, investicijų, intelektinės nusavybės klausimais. Tai buvo mūsų, kaip pirmininkiaujančios valstybės darbo tvarkės dalis. E, Gegužė vyko bendro Kinijos ES jungtinio komiteto posėdis. Mes siekėme uh, aptarti tarpusavio e, santykių subalansavimo klausimą ir norime uh, užsitikrinti, kad Kinė prisijungs prie PPO viešųjų pirkimų susitarimo. Taip pat uh, vyko neseniai ES Pakistano vadovų sustikimas. Uh, E, buvo pabrėžta, kad labai svarbu siekti didesnio atvirumo prekyboje, pirmiausia, importo srityje pagal bendrų preferencijų sistemą. Pirmiausia, taip pat tikimės, kad Rusija greitai įstos į PPO ir taip pat tikime, kad e, atsivers plati, plačios galimybės e, prekybos ryšiams, tačiau yra daug neiškumo dėl ateities šioje srityje. Naujas Ukrainos prezidentas pakartojo savo ryštą dėrėti su ES dėl laisvosios prekybos sustarimo. Mes tikimės, kad ši politinė valia iš tikrųjų virs konkrečiais žingsniais, kai pradėsime dėrybas. Dėl transatlantinių ryšių Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, e, laikė prioritetu skatinti ekonominius ryšius su JAV. E, turėjo vykti gegužės mėnesį aukščiausio lygio sutikimas, bet jis buvo atidėtas, tačiau mes pasiekėme pažangos e, keisdami transatlantinę ekonominę tarybą. Dabar ji tapo tikrų e, dvišalių forumų strateginio bendradarbiavimo ir taisyklių rengimo srityje. Komisaras Degucht ir vienas iš pirmininkų Fromanas e, buvo susitikę ir tai suteiks didelį stimulą ateičiai. Per ateinančias savaitės mes dirbsime dėl e, vidutinės e, trukmės ir trumpalaikių tikslių, tikslų. Juos tik apibriešime, taip pat susitiksime su privataus sektoriaus iš abiejų pusių atstovais. Mes taip pat e, dirbome dėl plataus ekonominio ir prekybos sutarimo su Kanada. Šių metų antroje pusėje bus galima įvertinti, kas jau padaryta, pagal įgaliojimus. Dėl Japonijos mes e, sustiprinome savo pastangas, e, siekdami sustiprinti prekybos santykius ir nusprendėme e, išryškinti egzistuojančius skirtumus prieš pradėdami siekti kur kas ambicingesnių sustarimų. Dabar ekonominės partnerystės susitarimai su AKR valstybėmis iki šiol uh, šešios iš aštuonių, šeši iš aštuonių e, tokių sustarimų buvo jau pasirašyti. Gegužė vyko pirmoji jungtinė ES kariforum e, taryba. E, vakar ir užvark įvyko ES AKR jungtinė taryba. Pirmininkaujantį valstybę labai daug dirbo tam, kad užtikrintų toliau ambicingus siekius ir įsipareigojimus, saka ir valstybių atžvilgių, nes mūsų nuomonė tai yra vienintelis būdas užtikrinti augimą, plėtojimąsi ir regioninį bendradarbiavimą. Dabar bendrėjai klausimai. E, Priegos prie rinkos strategija. E, birželio pirmą dieną kartu su komisija Ispanijos verslo konfederacija COE ir Business Europe suorganizavome gana įdomų, sėkmingą seminarą Madride. Ten kalbėjome apie e, tai, kaip reikia sustiprinti mūsų strategiją. Manome, kad e, ateities priekybos politika turėtų suteikti e, svarbu vaidmenį prieimo prie rinkos strategijai Viešiai pirkimai, intelektinė nuosavybė suvaidins taip pat e, svarbu vaidmenį, turės suvaidinti tokį vaidmenį. Dėl intelektinės nuosavybės teisių e, per e, e, pirmininkavimo pusmetį mums pavyko pažengti į priekį dėl aktą, tai yra sustarimas e, dėl kovos su prekyba padirbtomis prekėmis. E, Įvyko jau keli darybų raundai ir kitą savaitę dar vienas vyks Šveicarijoje. Mes manome, kad e, čia, kur mes dalyvavome labai aktyviai, kad bus galima pasiekti tam tikrų rezultatų kai kurios e, sritis nėra įtrauktos į bendrą priekybos politiką, tačiau tam tikros priemonės mūsų pastangų dėka bus įtrauktos į atitinkamus dokumentus šiuo metu antrąjį pusmetį. Mes taip pat daug dirbome rengdami maž, e, pagalbos tam tikrą vadovą smulkioms ir vidutinėms priemonėms dėl priekybos apsaugos priemonių trečiosiuose šalyse. Europos verslas dabar galės greitai sureaguoti ir žinos, kaip ES gali padėti. Dar du labai svarbus sektoriai ES, kurie nagrinėti prekybos e, politikos komitete, kuris e, vadinamas dar STIS pagal anglišką sutrumpinimą. E, sprendimai svarbus priimti keramikos ir automobilių pramoniai. Esam parengę informacinius lapus, kurie yra susijęs su šiais sektoriais ir ten kalbama apie kliūtis Europos verslui E, plėtotis, e, veikti trečiosiose rinkose. Dar norėčiau pakalbėti e, apie pagalbą prekybai ir kokybinius tikslus mes norime turėti įtakos ekonomikos augimui ir mažinti skurdą besivystančiose šalyse. Kai pasieksime savo tikslas skirti 2 milijardus eurų techniniai pagalbai, susijusiais su priekyba, tai mes e, sieksime pagerinti savo priekybos kokybę ir daugiau dėmesio skirsime šiam dalykui. Mes taip pat siekėme tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendimo. Čia ES vaidina labai svarbu vaidmenį. Pirmiausia, teikiant pagalbą prekybai. Pirmininkaudami mes parengėme ir patvirtinome tarybos išvadas. E, svarbiam susitikimui, kuris e, nagrinės šios klausimus rugsėjo mėnesį. E, Kitas dalykas - tarptautinės prekybos ginklai susitarimas. Mums pirmininkaujant pavyko parengti e, sutarties e, pagrindus. Ir čia yra daug sunkumų, bet tikimės, kad 2012 metais pavyks galtinai susitarti dėl šio dalyko, pasirašyti susitarimą. Kitas dalykas - EPBO eksporto gražinimo kompensacijų grupė E, jos darbas ir čia mes, e, kaip pirmininkaujantį šalis, suvaidiname labai svarbų vaidmenį. Jau kalbėsime apie mūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės rezultatus, galiu pasakyti, kad šis pusmetis buvo gana sudėtingas dėl institucinių ir ekonominių suvaržymų ir bendrosios situacijos, bet galiu Jūs patikinti, kad mums buvo nepaprastai malonu pirmininkauti tarybai ir norėčiau padėkoti Europos parlamentui už paramą įgyvendinant šį rimtą sudėtingą uždavinį. Mes dirbame e, trejato principų, kaip pirmininkaujantį valstybę, norėjome sustiprinti ES vaidmenį tarptautinės prekybos srityje ir užsitikrinti, kad investicijų srautų tai būtų ir toliau ekonominio atsigavimo variklis, kad tai kurtų darbo vietas, gerbuvi ir kad mes įgyvendintume aiškės ir e, prognozuojamas taisyklės. Ir čia e, pasikliaujame Europos parlamento paramą, nes jisai visuomet buvo mūsų tvirtas partneris. Ačiū labai ponė Silvijai Iranzo už jos e, pirmininkavimo pristatymą, už pirmininkavimo vertinimą ir apskritai šio pusmečio vertinimą. Dabar suteiksiu žodį Pablo Zalbo, EPP frakcijos vardu, trys minutės. E, e, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti valstybės sekretoriai. Mums tikrai e, labai džiugu, kad galėjome pasveikinti ją atvykusią į šį komitetą. Ispanijos vyriausybės sekretorė jau kalbėjo, kad ji patenkinta savo pirmininkavimu. Tačiau um, man būtų buvę malonu girdėti ir tai, kad tas pirmininkavimas buvo malonus. Deja, aišku, um, buvo įvairių aplinkybių, dėl ko tai pasakyti negalima. Ir turiu pasakyti, kad bendrai Ispanijos pirmininkavimas um, buvo labiau nei sėkmingas. Buvo pasirašytas prekybos sustarimas tarp Peru ir Kolumbijos. Čia buvo numatytas rinkos e, liberalizavimas tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis ir žuvininkystė. Taip pat e, šis sustarimas paskatino ir diskusijas apie žmogaus teisų gynimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad dėrybos dėl laisvosios prekybos e, sustarimo su Centrinė Amerika taip pat buvo baigtos. E, šis sustarimas itin svarbus e, daugeliui Centrinės Amerikos valstybių. Svarbios ir dėrybos su Merkosūru, kurios buvo pradėtos Ispanijos pirmininkavimo metu. Tai yra tikrieji ES pasiekimai. Reikia sukurti ir tinkamas investavimo priemonės Latinų Amerikai. Svarbi ir darybų pažanga padaryta su Kanada. Sekretorė minėjo, kad e, darybomis ji yra patenkinta, svarbios darybos ir su Indija bei Singapūru. Na, o aš asmeniškai noriu pasakyti štai ką. Uh, Kalbant apie apsaugos priemonių integravimą į laisvosios prekybos susitarimą su Koreja, aptariant šios priemonės integravimą, aš daug bendradarbiavau ir su pirmininkaujančios Ispanijos atstovais. Mūsų bendradarbiavimas buvo gan sėkmingas, tačiau esama ir kritikuotinų sričių. Panašu, kad iki 2011 metų ne pasiseks pasiekti sėkmės darybose su PPO. Mums susidarė toks įspūdis, kad e, ministras Sebastianas e, šių, šiais metais e, nors ir kalbėjo apie savo pažadus sausio 7 dieną, tačiau tų pažadų vis dėlto nesilaikė. Aišku, buvo stengiamasi išbristi iš krizės ir e, vis dėlto nebuvo pasinaudota visomis priemonėmis, kuriomis buvo galima pasinaudoti remiant besivystančias šalis. Aš būčiau tikėsis iš pirmininkaujančios Ispanijos didesnių ambicijų. Kita mano pastaba susijusi su Lisabonos e, sutartimi. Deja, mums nepavyko pasiekti tos planuotos pažangos, tačiau na, bendrai vertinant pirmininkaujančios Ispanijos pirmininkavimas, ypač prekybos srityje, tikrai mums labai tenkina. Dėkuoju SND frakcijos vardu Menendės. Ačiū labai. Noriu pasveikinti ponę vyriausybės valstybės sekretorę gal būtų politiškai nekorektiška sveikinti jūs ispanai. Ir galbūt mano sveikinimo žodžiai bus netgi nuoširdesni ir garsesni nei mano kolegos Zalbos, tačiau aš tikrai noriu Jūs pasveikinti ir pasidžiaugti bendrais Ispanijos pirmininkavimo rezultatais. Kolega e, gyrė jūs e, ir ypač jūsų ambiciją stiprinant bendradarbiavimą su Latinų Amerika. Tačiau ponui Pablo Zalbai turiu pasakyti, kad dėja aš jam turiu ir pritarti. Nebuvo pasiekta pažangos Dohos darybų raunde, bet tai vėlgi nesusijęs su pirmininkaujančia Ispanija. Uh, Tai nesusijęs su to, ką prezidentas Van Rompojus kalbėjo. Manau, kad e, šis darybų raundas buvo nesėkmingas dėl kitų aplinkybių. Aš turiu keletą įvairių klausimų, tačiau kalbėsiu trumpai, kad kiti kolegos taip pat spėtų išsakyti savo mintis. ir pirmininkui Moreirai leidus, pirmiausia, norėčiau paklausti apie dėrybą su Merkosur. Pone valstybės sekretorė, jūs tikriausiai žinote, kad mūsų komitete yra manančių, kad 2009 metų dėrybų įgaliojimas jau yra pasenęs, jį reikėtų peržiūrėti, reformuoti. Komisijos narys Daguhtas taip pat pabrėžė šios reformos svarbą, tačiau bendrai komisija prieštarauja tokiam požiūriui, teikdama, kad darybų įgaliojimuose yra atsižvelgiama ir į naujus ekonominės krizės iššūkius. Norėčiau paklausti, kokia yra ponios valstybės sekretorės nuomonė. Ar jūs nemanote, kad būtų protinga reguliariai atlikti poveikio tyrimus? šių susitarimų. Antrasis mano klausimas susijęs su dėrybomis su Ekvadoru. Jūs gan optimistiškai kalbėjote šio klausimu, kalbėjote, kad Ekvadoras dalyvaus darybose su Kolumbija ir Ekvadoru, tačiau aš girdėjau, kad Bolivija, nepaisant visų sunkumų, su kuriais ji susiduria, dabar masto apie tai, ar nereikėtų sustiprinti ryšių su ES. Tai reiškia, kad Bolivijos gyventojai susiklošęs atitinkamoms aplinkybėms galėtų pasiekti Ekvadoro pavyzdžių ir Andų bendrijos valstybės e, įsijungtų į jau vykstančias dėrybas su ES. Tai nereiškia, kad ES turi atsisakyti jau esamų procedūrų Andų bendrijos integravimo tikslu. Dėkoju kolegoms. Dabar steiksiu žodį ponui Kazak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone valstybės sekretorė, noriu Jūs pasveikinti atvykus į komiteto posėdį. Išklausęs kolegų ispanų, sėdinčių dešinėje ir kairėje, manau, kad centre sėdinčiam tikrai atėjo laikas pareikšti ir savo nuomonę. Ispaniškai, aišku, nemoku taip gerai. Nepaisant to, ponia valstybės sekretorė, norėčiau Jūs pasveikinti su pasiektais rezultatais Ispanijai pirmininkaujant Europos Sąjungai. Reikia pripažinti, kad Jūs pirmininkavote ES labai svarbiu laikotarpiu, tuo laikotarpiu įsigaliojo Lisabono sutartis ir jūs turėjote pradėti dirbti, prisitaikę prie naujos situacijos. Taip pat pasikeitė ir bendradarbiavimo su Europos parlamentu modelis. Jūs kalbėjote apie padarytą pažangą derinti su Latino Amerikos ir Merkosur šalimis, taip pat ir su Karibų regiono šalimis, tai yra sveikintina. Aš jūs tikrai nuoširdžiai dėl to sveikinu. Bet žinoma, lieka dar ir neišspręstų problemų. Nepaisant to, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą klausimų, kuriuos paminėjo jau ir ponas Zalba. Ypač dėrybos dėl Dohos raundo. Vakar keitėmės nuomonėmis su komisijos nariu Karel de Gucht ir jis laikėsi optimistinės nuomonės. Jis, aišku, pareiškė savo pageidavimą kad amerikiečiai imtųsi daugiau iniciatyvos pažangai pasiekti. Ar jūs taip pat laikotės tokios optimistinės e, nuomonės, e, kad mes e, galėsime sutarti jau kitais metais? Tai pirmas mano klausimas ir antrasis klausimas yra susijęs su BLS plus taisyklių pratesimu. Komisija pasiūlė pratesti šios sistemos taikymą ir jis turi būti svarstamas taryboje. Aš manau, kad yra valstybių, kurios norėtų pakeisti BLS taisyklės. Taigi, ką Jūs manote apie tai? Ir paskutinis mano klausimas būtų toks. Mes išklausėme pranešimą apie priekybos strategiją skirtą 2020 metams. Jūs sukaupėte tikrai nemažai patirties per šešerius mėnesius. Taigi, ar jūs galėtumėte apibūdinti tuos prioritetus, kurių dėrėtų siekti ir ateinančioms kitoms ES pirmininkaujančioms šalims, kurios atneštų teigiamų pasikeitimų tarptautiniai priekybos politikai? Euh, merci beaucoup, merci, euh, madame la sekretarė. Dėkoju. Dėkoju valstybės sekretorė. Aš nepritarčiau jūsų optimizmui, ypač kalbant apie kai kuriuos klausimus. Mane labai neramina dėrybų su Merkosur šalimis atnaujinimas. Taip pat neramina ir sustarimai su Peru ir Kolumbija. Žinote, kad Europa yra atsidūrusi sudėtingoje situacijoje dėl augimo stokos, dėl nedarbo, dėl daugelio kitų problemų. Ispanija ne vienintelė šalis susidūrusi tokiamis problemomis, kitos taip pat kenčia nuo panašių sunkumų. Taigi dabar mums reikėtų dėrėtis su Latino Amerikos šalimis dėl tam tikrų pranašumų įgyjimo. Taigi mane neramina sustarimas su Peru kuris destabilizuotų Prancūzijos užjūrio teritorijas. Ir tai yra svarbus klausimas ne tik ES, ne tik Prancūzijai, bet ir kitoms šalims nes tai e, destabilizuotų padėtį. Taip pat dėl Merkosur mane neramina ES žemės ūkio būklė. Gyvulinkystės ypatingai aspektai. 70 procentų jautinos 25 procentai paukštienos yra importuojama žemesnė kaina dėl to, kad gamybos gamintojai nesilaiko tam tikrų nustatytų standartų. Taigi aš tikrai nepasisakau už protekcionizmą, bet pasisakau už tai, kad reikėtų labai išmintingai pažiūrėti į bendrą situaciją. Mums reikėtų tęsti priekybos politiką atsižvelgianti tai, kas vyksta pasaulyje, tai, kas vyksta aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje. Ir reikia atsižvelgti, ar mūsų žingsniai padės sukurti naujų vietų, ar kaip tik prarasime naujas darbo vietas. Galiausiai dėl viduržėme jūros regiono tai tikrai yra nesėkmė, mes jūsų dėl to nekaltiname. Taip atsitiko dėl to, kad tęsiasi krizė artimuosiuose rytuose. Bet, žinoma, reikia siekti pažangos dviejose sektoriuose. Pirmiausia, politinių lygių ES turi svarstyti taikos įtvirtinimo klausimą artimuosiuose rytuose, dėja to nėra daroma. Taip pat turi imtis veiksmų ir ekonomikos lygmenių. Ačiū. Dėkuoju dabar Kristianam Skardinį. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Ispanijai, pirmininkaujančiai valstybei, už pasiekimus, nepaisant sudėtingo laikotarpio. Manyčiau, kad buvo pasiekta tikrai daug. Ir žinoma, dar yra likusios kelios dienos iki pirmininkavimo pabaigos. Todėl Ispanija, kaip pirmininkaujantį valstybę, gali pasiūsti labai aišku signalą busimoms ES pirmininkaujančioms šalims. Mes dirbame su prekybos klausimais, todėl norėtume, kad taryba daugiau dėmesio e, skirtų problemams. Dabar trūksta ekonominės politikos. Negalima užtikrinti prekybos, socialinių programų vykdymo už ES ribų, kol nesukurta tinkama ES priekybos politika. Taigi dabar atėjo tinkamas laikas pasirūpinti tokios politikos e, sukūrimu. Mes turėtume labai aiškiai paraginti tarybą imtis veiksmų. Manau, tai būtų tinkamas žingsnis, ypač pasižvelgiant į praėjusių mėnesių įvykius. Taip pat reikia spręsti ir kitą problemą - muito tarifų suvienodinimo klausimą. Vakar komisijos narys Degucht sakė, kad harmonizavimo darbas yra daromas, tačiau komisija puikiai žino, kad neužtenka imtis tik teisės aktų rengimo, reikia vykdyti priemonės vietoje. Turi tinkamai dirbti muitinės postai, jie turi tikrinti siuntinius, kad neįvažiuotų į ES padirbtos prekes. Mane tikrai džiugina Ispanijos pasiekimai dėl padirbtų prekių susitarimo, taip pat dėl pagalbos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš tikiuosi, kad tokia parama, tokia pagalba pasitarnaus geresniems rezultatams ateityje. Ir paskutinis mano pastebėjimas, apie tai jau esame kalbėję. ES pernelyg greitai siekia pasirašyti pernelyg daug laisvosios prekybos susitarimų, aišku, gerai, kad sudarome tokius sustarimus su mažomis valstybėmis, taip pat stengiamės pagelbėti ES įmonėms, taip pat kitų šalių įmonėms abipusių pagrindų. Bet, pavyzdžiui, susitarimas su Indija yra dar ankstyvas, dar nereikėtų apie tai galvoti. Taigi, aš norėčiau kreiptis į Jūs ir į tarybą ir paprašyti, kad būtų daugiau dėmesio skiriama kilmės iš už ES ribų apibrėžimui. Negalima leisti, kad ES nukentėtų, e, lyginant su Kinija, Indija ir kitomis valstybėmis. Dėkoju, baigiant Joe Higgins, GUE frakcijos atstovas. Thank you, uh, chairman. um... Ačiū pirmininkė. Valstybės sekretorė. Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, uh, dirbo šešis mėnesius ir e, per šiuos metus matėme baisiausias spekulacijas finansų rinkose. Ta darė vairūs veikėjai, didelės rizikos e, fondai. O Graikija Europos Sąjungoje buvo baisiausias pavyzdys Ispanija, Portugalija, Airija taip pat nukentėjo nuo jų veiklos. Jūs kaip priekybos ministrė tai turite žinoti, kad kuo daugiau išteklių tie parazitai finansų rinkose susirbė, tuo labiau pagilėja ekonominė krizė ir tai atsilieps e, sunkiau, labiau gamybos sektoriui ir paslaugoms. Taigi tiek daug viešųjų finansų, kurie turėtų būti skirti investicijoms infrastruktūrą ir viešasis paslaugas dabar yra skiriama apmokėti rinkų spekuliantams. Ar galiu jūsų paklausti, kaip jūs galite pateisinti tai, kad Ispanijos vyriausybė, kaip mano, Airijos vyriausybė paprasčiausiai kapituliavo prieš spekuliantus – Jūs dabar e, bandote e, baisiai e, pažeisti, nuskriausti Ispanijos darbuotojus, pakengti jų gyvenimo lygmeniui, bet jūs nepajudinote piršto, kad sustabdytumėte spekuliantus. Ir dabar matome, kad pasiekmes katastrofiškos yra prekybai, ekonomikos saugimui ir panašiai. Antras dalykas. Gal, galėčiau jūsų valstybės sekretorę paklausti dėl laisvosios prekybos sustarimo su Kolumbija ir Peru. Kaip galite pateisinti, nežiūrint visos opozicijos iš Kolumbijos profsąjungų judėjimo ir organizacijų, kurios atstovauja vietiniams gyventojams žmogaus teisų grupėms, kurios nenori šio starimo, kadangi tai tik tai sustiprina vyriausybę turinčią labai ilgą žmogaus teisų pažeidinėjimo istoriją. Ispanija e, galvoja apie šį sustarimą kaip e, po to, kai buvo atrastos masinės kapavietės žmonių nužudytų be teismo. Kaip galima interpretuoti tuos dalykus? Paprasčiausiai dabar galvojama, kaip Kolumbijos vyriausybei pagelbėti, ištiesti pagalbos ranką, kuri yra kalta dėl tokių žmogaus teisų pažeidimų. Ar tai yra Ispanijos didžiojo verslo interesai ir jie e, yra aukščiau žmogaus teisų klausimo? Uh, Panašiai e, dar galiu pasakyti dėl susitarimo su Centrinės Afriko, Amerikos vyriausybėmis. Kaip galima tęsti darybės su Hondura, Honduraso vyriausybė, kuri e, yra dirbtinai e, po perversmo pastatyta? Ką mes parodysime pasauliui dėl to, ką ES daro, kad užsitikrintų prekybos sustarimus savo verslui ir panašiai. Ačiū pirmininkė. Taigi, dabar išklausykime e, atsakymų, pastabų. Pirmiausiai suteiksiu žodį Silvijai Iranso, kuri kalba Ispanijos vyriausybės vardu. Prašom, valstybės sekretorė. Pradėsiu nuo klausimų kuriuos iškėlė ponas Salva iš EPP. Norėčiau jam asmeniškai padėkoti už išsakytus pastebėjimus ir už jo paramą tam, kas, aš manau, yra geri Ispanijos pirmininkavimo rezultatai daugelie svarbių sričių. Taip pat, kaip kad ponas Salva pats e, pasakė, egzistuoja tam tikros sėtis, kur nežiūrint mūsų pastangų nepavyko pasiekti patenkinamų rezultatų, kadangi paprasčiausiai tai nebuvo mūsų galioje, mes nepaėgėme kai ko užtikrinti. Mes labai džiaugiamės pažanga Dohos darybų raundė, bet kaip ponas Alpa žino, egzistuoja labai daug būtinų iš ankstinių sąlygų. Ir atsakysiu į kitus klausimus, kurie. Ir tai yra susijęs su tam tikrų šalių, tam tikromis pozicijomis, kalbu apie besivystančias ir kylančias ekonomikos valstybės. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, kai kur vyksta rinkimai ir kol nežinosime jų rezultatų, nežinosime, pavyzdžiui, kokia yra JAV pozicija. E, Toronte vyks G20 sustikimas ir tikimės, kad mums pavyks pasiekti pažangos šioje srityje. Dabar pono Menendės klausimai. Pirmiausia, ką galvojame apie komisijai suteiktus įgaliojimus dėrėti su Merkosiur. Manome, jog įgaliojimas suteiktas komisijai prieš keletą metų dėl darybų tebe išlieka aktualus. Taip, pasaulinė ekonomikoje vyko pokyčių, tačiau, kaip kiti nariai sakė, e, tie klausimai, kurie rūpėjo mums prieš keletą metų, tebe rūpi ir dabar. Kitą savaitę prasidės naujas dėrybų etapas, naujas e, etapas ir mes po pirmo susitikimo turėsime aiškesnį vaizdą apie situaciją ir galbūt galvosime, kad reikia pakeisti galiojimus, bet be pirmojo darybų raundo mes negalime to padaryti, nes nežinome, kaip yra. Aš sutinku su jumis dėl to, kad galbūt reikėtų atlikti poveikio vertinimą šioje srityje. Dėl klausimo apie Ekvadorą ir Boliviją. Taip. E, Ekvadoro ir Bolivijos grįžimas prie darybų stalo yra labai geras dalykas. Aš dabar e, pasakysiu savo asmeninę nuomonę. Manau, kad Bolivija grįž prie darybų stalo dėl to, jog tai atitinka jos interesus. Ta pati galiu pasakyti apie Ekvadorą. Susitarimai e, sudaryti su Kolumbija ir Peru nereiškia, kad mes e, e, dabar turime iškart pradėti dėrytis dėl kitų susitarimų ar laukti, kol bus įtrauktas Ekvadoras ir Bolivija. Dėl to, ką pasakė ponas Kazak, dėl Dohos raundo. Manome, kad Per pastarosius keletą metų daug ko pasiekėme, bet kokia pažanga turi būti pagrįsta pažanga pasiekta po 2008 metų gruodžio. Bet, kaip sakiau, Kanadoje dar turėsime galimybę pasižiūrėti, kokios yra svarbiausių šalių šioje srityje pozicijos ir tada e, galbūt turėsime daugiau galimybių. Dėl klausimo dėl bendrosios preferencijų sistemos reglamento. Yra šalių, kurios norėtų, kad kai kas pasikeistų, jau prasidėjo procesas, kurios siekima įvesti pataisas į reglamentą. Aš manau, kad už, norint užtikrinti sažiningesnę sistemą e, šalims, e, kurios naudojasi šią bendrąją preferencijų sistemą, reikėtų peržiūrėti ekonominės sąlygas, kad būtų galima uh, geriau atrinkti šalis, bet mes nenorime uh, išstumti kylančios ekonomikos valstybių, kurios yra labai konkurencingos. Galbūt reikėtų ieškoti e, skirtingų rodiklių, galvoti apie kitus produktus, taip pat galbūt reikėtų peržiūrėti pažeidžiamumo kriterijų. Uh, kad būtų galima užtikrinti, jog e, laikomasi visų bendrųjų preferencijų sistemos ir bendrųjų preferencijų sistemos plus sąlygų. Taip pat reikėtų taikyti kilmės šalies principus, kad nebūtų, galima, kad nebūtų pažeistos vienašalės nuostatos, kurias numato Europos Sąjunga. Dėl E2020 strategijos prekybos sityje kovo 3 komisija paskelbė dokumentą, Šiuo atžvilgiu taip pat e, komisija pradėjo viešasias konsultacijas virželio antrąją. Kaip žinia, jos baigsis 28 birželio. Ir e, atitinkamuose dokumentuose susijusiuose su šiais žingsniais mes kalbame apie skirtingus prioritetus, jų yra keturi ar penki ir svarbiausias dalykas čia bus baigti dvišalės ir daugiašalės jau pradėtas dėrybas. E, tai užtikrintų didesnį ekonominį poveikį mūsų sričiai. Reikia taip pat žiūrėti į egzistuojančius sutarimus, daugiau dėmesio skirti ne prekybinėms prekybos kliūtims. Ir dar turėtume kalbėti apie tai, kad reikia daugiau dėmesio iniciatyvams, kurios e, leis atverti prekybai tam tikrus e, sektorius ateityje, kaip žaliosios technologijos, e, paž, pažangiosios technologijos, tarptautinės standartizacijos produktai. Tai yra sektoriai turintys didesnį potencialą. Uh, Dar norėčiau pabrėžti ir kitus prioritetus. Tai yra toliau dirbti plėtojant strateginį aukšto lygio dialogą su pagrindiniais partneriais dėl tokių svarbių klausimų kaip prieiga prie rinkos, reglamentavimo sistema, prekybos disbalansas, klimato kaita, prieiga prie žaliavų, skurdas, švietimas ir vystimasis. Taip pat turime pabandyti sustiprinti dialogą su JAV ir užtikrinti aukšto lygio dialogą su Kinija. Reikia bandyti gilinti savo santykius su kitomis teritorijomis, šalimis kaip kad Japonija ar Rusija. Aišku, egzistuoja priegos prie rinkos klausimas, mes čia turime dirbti toliau, kad padėtume savo bendruoms, įskaitant pirmiausia e, smulkiam ir vidutiniam verslui. Dėl ponios Sonės klausimų. Jį klausė apie Merkosiur. Mes manome, kad Merkosiur susitarimas, kurį parengti prireiks tam tikro laiko ir pastangų pagal komisijai suteiktą mandatą. Taigi tikime, kad šis susitarimas užtikrins Europos bendrovėms naudą. Mes e, sieksime e, užtikrinti geresnę prieigą Europos pramoniai e, tokiuose svarbiuose sektoriuose kaip automobilių, e, atsarginių dalių sektorius. Prieš keletą metų šie klausimai buvo iškelti dėrybų metu, ten iškilo sunkumų, bet taip pat galvojame apie galimybės chemijos. E, farmacijos, kosmetikos, tekstilės pramoniai ir tikimės užsitikrinti geresnę rinkos prieigą e, tokiems e, svarbiems ES sektoriams kaip vynas, e, aliejai. Taip pat norime, kad būtų apsaugotos mūsų geografinės kilmės nuorodos sustarimai yra labai platus ir mes e, rasime naujų galimybių investicijų srityje ir bandysime užtikrinti daugiau skaidrumo, e, pagerinti konkurencingumą pramonės produktams ir paslaugoms. Kalbant apie energetikos ir finansų sektorius, draudimo sektorius, aplinkosaugos sektorių buvo pasiekta pažango šiose srityse. Ir aišku, labai svarbi tema yra viešieji pirkimai. Merkosur šalis jau pareiškė, kad Merkosur yra pasirengę dėrėtis dėl kai kurių viešųjų pirkimų aspektų. Tai, kad Brazilijoje vyks futbolo pirmenybės, suteiks naujus postumius ir infrastruktūros plėtrai. Tuo tarpu ES įmonės kol kas negali dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose Brazilijoje. Taigi tai yra ir galimybė, ir nauji iššūkiai dėl Euromed procedūros. Aišku, yra ir politinių sąlygų. Ir su kai kuriomis valstybėmis jokios pažangos sudarant laisvosios prekybos susitarimus nėra pasiekta. Pirmiausia, turėtume paskatinti pietų regionų integraciją. Pavyzdžiui, Akadier procesą turėtume paskatinti. Yra ir kitų regioninių procesų, kuriuos galėtume remti. Turėtume sustiprinti integracijos procedūrus, kad tokiu būdu pagilėtų ir mūsų santykiai su atitinkamais regionais. Eh, pasando a las cuestiones comentadas por el señor Higgins. El... Na, o dabar sureaguosiu į pono Higgins e, mintis. Atleiskite. Na, pamiršau ponę Muskardinę. Noriu padėkoti ponė Muskardinė už jos pastabas. Mums bus labai naudingos jūsų mintys nes tik tokiu būdu galime šiame regione stiprinti prekybos santykius. Taigi ačiū Jums labai už Jūsų pastabas. Na, o dabar atsakysiu į pono Higgins klausimus iš GUE frakcijos. Jis paklausė, kodėl mes kapituliavome, tarsi sužlugome e, kovoje prieš spekuliantus. Na, Mūsų statistiniai duomenys rodo, kad tarptautinė prekyba, ir aš čia remiuosi duomenimis, pagal kuriuos tarptautinė prekyba išaugo 25 procentais pastaraisiais metais. Tuo tarpu nepamirškime, kad praėję metai buvo patys blogiausi nuo antrojo pasaulinio karo. Prekybos apimtis sumažėjo pernai 12 procentų. Taigi, e, užimtumo ir nedarbo situacija gerėja. Jūs kalbėjote apie Ispaniją. Užsienio prekybos sektorius e, yra varantysis visos Ispanijos ekonomikos variklis. 2008 metais užsienio prekybos dalis buvo prisidėjo 2,8 procentais BVP augimui, o ateinančiais metais tas augimas sudarys 1,8 procentus viso BVP. Kalbant apie ES 2020 strategiją, ji sustiprins ir užsienio prekybos sektorių. Atsakydama į klausimą dėl susitarimo su Peru ir Kolumbija turiu pasakyti, kad šis klausimas yra labai svarbus. Aš žinau, kad parlamente vyko intensyvios diskusijos šio klausimu. Parlamentarai taip pat lankėsi Kolumbijoje, norėdami įsitikinti, kokia žmogaus teisų situacija šioje šalyje. Mes sulaukėme reikiamos informacijos ir reikia pripažinti, kad padaryta pažanga ir TDO tai taip pat pripažįsta, jungtinės tautos taip pat pripažįsta, na ir Europos komisija taip pat e, pastebėjo, kad Kolumbija padarė pažangos visose srityse. Kalbant apie tvarų vystimąsi, šis e, klausimas integruojamas į visus naujosios kartos laisvosios prekybos susitarimus. Mums svar, svarbus yra socialinių bei aplinkos apsaugos standartų integravimas į prekybos susitarimus. Komisija nusekliai laikosi savo pozicijos šiuo atžvilgiu. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Ačiū. Ačiū labai už nuoširdžius ir nuoseklius um, atsakymus, už uh, Ispanijos laimėjimų pristatymą. Ačiū Jums labai. Džiaugiuosi Ispanijos laimėjimais ir tikiuosi, kad galėsime pasidžiaugti jais ir ateityje kitose srityse. Kitas e, mūsų posėdis vyks Liepos 13 ir 14 dienomis. Ačiū kolegos. Para mí? Sí, sí.